Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, norėčiau, norėčiau pasveikinti jūs susirinkusius į pirmą posėdį po atostogų. Matau, kad dauguma kolegų puikiai pailsėję susirinko čia į mūsų posėdį ir tikiuosi, kad jūs atostogų laiką panaudojate tam, kad pasikrautumėte naujų jėgų. kai kurių kolegų dar nėra, tačiau manau, kad mes turime pradėti, kad kiek įmanoma geriau panaudotume mums skirtą laiką. Norėčiau paklausti, ar yra klausimų dėl darbo tvarkės. Šį kartą išimties tvarka nenumatėme jokių pakeitimų. Kolega Riubich, <laughs> Ruduo turėtų prasidėti gerai, norėčiau tik tai paklausti, kitą savaitę ketvirtadienį yra numatytas pusės dienos posėdis. Ar yra numatyti kažkokie balsavimai tame posėdėje, nes paprastai balsavimai vyksta antrą posėdžio dieną. Todėl būtų gerai laiku žinoti, kas yra numatyta to posėdžio darbo tvarkė. Gerai, to jau išsiaiškinsime. kol kas yra tik pirmosios pastabos, bet dar kol kas darbo tvarkė nesudaryta. Taigi dėkoju už pasisakymą. Tarp pirmininko pranešimų norėčiau paprašyti jūsų pagalbos siekiant sutrumpinti procedūrą. Mes su koordinatoriais aptarėme 2012 metų mūsų darbo tvarkę, tvarkaraštį. Dar, aišku, yra daug laiko, tačiau, kaip jau įprasta parlamente, uh, politikos skyrius į tą mūsų tvarkaraštį pasižiūrėjęs sujaukė tą tvarkaraštį. Ir kas man nepatinka, e, kad mūsų pirmadienio, antradienio posėdžius jie perkelia į trečiadienį, ketvirtadienį. Ir dažniausiai tai yra ketvirtadienį po pietų numatyti tie posėdžiai. Tai skamba tarsi ir įprastai, normaliai, tačiau žinau, ką tai reiškia. Todėl norėčiau jūsų paprašyti, kad mes paprašytume sekretariato padiskutuoti su politikos skyriu ir pabandyti pakeisti bent jau keletą iš tų posėdžių, nes iš tiesų tas pasiūlymas, kurį pateikė politikos skyrius, kol kas nėra labai geras ir manau, kad mes turėtume pabandyti vis tik tai bent jau keletą posėdžių gražinti vėl į pirmadienį, antradienį. Nes, kaip žinome, ketvirtadienio popietiniai posėdžiai nėra tokie įprasti ir paprasti, o jeigu mes esame numatę kažkokius klausimus daryti ketvirtadienį po pietų, tai iš tiesų būtų labai sudėtinga. Matau, kad niekas man neprieštarauja, tai dar bandysime patobulinti tą tvarkaraštį. E, manau, kad tam nereiks e, sušaukti atskiro posėdžio, galime pereiti prie mūsų e, darbo pagal darbo tvarkę. Skelbiu trečią darbo tvarkės punktą ir norėčiau pasveikinti poną Fontein, jis yra Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijos vadovas. Jis pasisakys e, apie ši, šitos institucijos veiklą. Paskui suteiksime žodį komisijos atstovui. Norėčiau pasveikinti poną Taravą, kuris pristatys tarptinklinio ryšio poveikio vertinimą ir paskui aptarsime apskritai tarptinklinį ryšį. Jeigu jūs neprieštaraujate, tai manau, kad taip galime ir elgtis, galime kartu diskutuoti abiemis šitomis temomis. Taigi pradėsime nuo pono Fontein pasisakymo. Jis yra elek Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijos vadovas ir pristatys šitos institucijos veiklą. E, taigi, ponia Fontein, sveikinu Jūs atvykusi mūsų posėdį ir pad norėčiau padėkoti, kad atvykote pas mus, taigi suteikiu Jums žodį. Dėkoju. Good morning, ladies and gentlemen, and uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, for this. Uh, this... Pirmininkė už, mm, už pristatymą ir dėkoju institucijos vardu ir savo vardu už tai, kad pakvietėte į jūsų posėdį. Drauge, kaip reguliavimo institucijos ir telekomo, už telekomą atsakingos tarnybos vadovai mes džiaugiamės galimybę, bet dažnai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir susitikti su jumis. Norėčiau visų pirma pristatyti mūsų metinės ataskaitos, 2010 ataskaitos apibendrinimą ir pakalbėti apie tai, kokiu darbu ėmėmės 2011. -aisiais. Mes esame tikrai uh, dar neseniai dirbanti organizacija, bet kaip pamatysite, sėkmingai dirbame. Ir po komisijos atstovo pasisakymo pristatysiu Jums mūsų institucijos pagrindinius patarimus, peržiūrint tarpinklinio ryšio reglamentą. Ir tai, tas per, ta peržiūra vyksta tikrai laiku, nes vakar paskelbėme savo uh, išvadas dėl tarp tinklinio ryšio reglamento peržiūros. Pažvelkime pas, apžvelkime pastaruosius pusantrų metų. 2010 metų ataskaitoje, kuriai buvo pritarta gegužės mėnesį, tarnyba dirba vadovaujama mano kolegos iš Airijos, pono Doherty. Ir 2010-ieji buvo tie metai, kuomet buvo e, kuriama ši institucija nemažai darbų pradėtų, atliktų praėjusiais metais buvo susijęs su anksčiau pradėtų darbų, kurį pradėjo ryšių reguliavimo, Europos ryšių reguliavimo darbo grupė ir e, pirmtakė. Ir dirbome, buvo dirbama trimis svarbiausiamis kryptimis. Visų pirma, suderinimo harmonizacijos rytyje, taip pat kovo, e, darbas priimant iškilusius iššūkius ir tas darbas toliau tęsiamas. Svarbiausia du klausimai, kalbant apie darbą harmonizavimo srityje, kurioje, kurio ėmėmės 2010-aisiais, tai buvo tarptautinis tarptinklinio ryšio klausimas ir toliau tęsiame darbą šiais metais, bei naujos kartos prieigos, kitos kartos prieigos darbo grupės darbas yra kitas svarbis rytis. Mes pateikėme ataskaitas apie tai, kaip, e, kaip ryšio operatoriai užtikrina tarptinklinio ryšio direktyvos įgyvendinimą, taip pat pateikėme rekomendacijas, kaip tobulinti šį darbą. Ir iš esmės aš pristatysiu mūsų analitinės išvadas, pakalbėsiu apie struktūrinės problemas egzistuojančias rinkoje. Mes konstatuojame, kad jeigu nebus struktūrinių pokyčių, krizė ir toliau šioje srityje išliks ir jis siejama su kaina. Kalbant apie kitos kartos prieigos darbo grupės darbą, 2010 ši grupė daug nuveikė, mes pateik, paskelbėme ataskaitą, kur apžvelgėme mūsų sukauptą patirtį, taip pat parengėme uh, at, analizę apie sąskaitas ir um, vartotojų, vartotojams aktualius klausimus. Kaip žinote, šiems dokumentams buvo pritarta rugsėjo mėnesį. Toliau, iššūkiai, ten, kuriuos tenka priimti. Vienas dalykas e, - konvergencija bei tinklo neutralumas. Tai laikomas, tai laikomas svarbiausiais klausimais konvergencijos klausimų mūsų institucija paskelbė ataskaitą dėl plačia juos šio ryšio, pateikėme plačia juos šio ryšio rinkos analizę, bei taip pat pasiūlymus dėl ryšio e, paslaugų atsiejimo. 2010-aisiais mūsų institucija e, paskelbė dabar galiojančių nuostatų apžvalgą dėl visuotinės e, dėl visuotinai prieinamų paslaugų. Ten taip pat aptarėme plačiai juos šio ryšio sritį, nes dar vis e, reikalauja daug dėmesio. Ir ši tema yra. Šis, šis ir jis yra viena iš mūsų, vienas iš mūsų organizacijos prioritetų. Tinklo neutralumas, e, darbas šioje srityje buvo suintensyvintas 2010-aisiais renk, po konsultacijų su komisija šiuo klausimu mūsų institucija konstatavo, kad mes iki šiol esame užfiksavę nedaug incidentų susijusių su šia sritimi Europoje ir tai susiję daugiausia su reguliavimo tarnybų darbu. Ir peržiūrė, ir 2011-aisiais stengsime peržiūrėti teisinį pagrindą, reglamentuoja šį, šį klausimą. Taip pat buvo kai kurių susijusių uh, pokyčių mano šalyje, Niderlanduose, Niderlandų parlamente. Kalbant apie reglamentavimą, mūsų institucijos svarbiausia užduotis praėjusiais metais ir šiais metais buvo įkurti pagalbinį mūsų institucijos ofisą tarnybą Rygoje. Rygoje. Te, to to biuro darbuotojų skaičius augo ir mes tikimės, kad iki šių metų ten, pabaigos ten jau dirbs 20 e, darbuotojų. Šiuo metu ten dabar dirba 8 žmonės ir jie jau gali imtis kai kurių jiems numatytų užduočių. Suradome patalpas biurui, tikimės oficialiai tą biurą atidaryti spalio viduryje žinau, kad kai kurie iš jūsų dalyvausite atidarime, taigi susitiksime Rygoje ir įkūrus mūsų tarnybos biurą, nuo šių metų vidurio ėmėmės taisyklių ir procedūrų kūrimo. Kaip žinote, svarbiausios jų yra procedūros numatytos pagal 7 straipsnį ir 7 straipsnio A dalį. Pagal tą straipsnį e, mūsų institucija turės priimti turės vertinti atskirų nacionalinių reguliavimo institucijų priimtus sprendimus. Tai aišku, daug iššūkių keliantis uždavinys, bet mes e, jo imamės labai rimtai ir tikimės, kad mes, mums pavyks profesionaliai dirbti. Tikimės netrukus sulaukti pirmųjų pranešimų iš nacionalinių e, ryšio reguliuotojų ir mes dirbsime taikydami septintajame straipsnėje numatytas procedūras ir teiksime ataskaitą apie savo darbą metinėje ataskaitoje. Perinu prie 2011. -ųjų. Šių metų darbo programa mm, numatyta remiantis trimis svarbiausiamis kryptimis - harmonizacija, atsir naujai atsirandančios rinkos, iššūkiai bei mūsų institucijos kūrimas ir jos e, pagrindų kūrimas. Svarbiausias darbas, aišku, susijęs su tarptinkliniu ryšiu. Šiuo metu stebime, kaip keičiasi tarptautinė tarptinklinio ryšio rinka, taip pat kokios paslaugos siūlomos e, maž, mažmeninių paslaugų lygmenių. Mes pateikėme savo rekomendacijas dėl tarptinklinio ryšio reglamento peržiūros. Tinklo neutralumas yra kitas mūsų svarbus prioritetas. Šiais metais toliau sutelksime dėmesį skaidrumą, paslaugų kokybę ir diskriminaciją. Mūsų tarnyba rengėsi inicijuoti viešas konsultacijas spalio mėnesį, ypač, akcentuo, ypač akcentuosime e, skaidrumo klausimus susijusius su tinklo neutralumu ir studiją apie paslaugų kokybę ir diskriminaciją tikimės parengti iki gruodžio mėnesio. Kitas klausimas mums svarbus tai plačia juostis ryšys ir naujos kartos tinklai Mes domimės, kokiais tinklais ir priemonėmis naudojasi vyriausybės ir rinkos, kad kuo labiau įsisavintų plačiai juos ryšį. Taip pat rengiame rekomendacijas, kaip optimaliai pasinaudoti šiais me mechanizmais. Ir šiuo metu rengiame bendrą poziciją dėl, dėl apskaitų apskaitos atsiskaitimo susijusios su e, reglamentavimo pagrindu ir konkrečiai reglamentavimo siejamo su kitos kartos tinklais. Mes e, surinksime konsultacijas šiais klausimais. 2011 e, darbo programoje mes akcentuojame kiek kitas sritis. Stengiamės kiek įmanoma daugiau dėmesio teikti poveikio priemonėms, kurias taiko reguliavimo institucijos. Todėl ypač domimės, kaip įgyvendinamos mūsų patvirtintos bendrosios pozicijos, pavyzdžiui, dėl e, prieigos, tai plačiai, plačiai juos šio ryšio, ryšio prieigos. Mes manome, kad peržiūrėjęs, per, perž, kai paskelbsime savo peržiūrą šiais klausimais, paaiškės, kad reikia siekti didesnės harmonizacijos. Pone Krios yra pasakiusi, kad mes kalbame ne apie vis, vieno sprendimo primetimą visiems, tiesiog konstatuojame, kad 27 skirtingos 27 skirtingi sprendimai netinka Europai. Ir būtent remdamės į šią nuostatą ir dirbame. Kaip, kaip šios institucijos vadovas, aš tik, tikiuosi, kad mūsų indėlis yra svarbus dar vienas dalykas. Mums aktualus tai santykiai su suinteresuotų institucijų atstovais. Kaip jau girdėjote, aš e, keletą kartų minėjau, kad skelbsime viešas konsultacijas. Tai yra tikrai labai vertingas indėlis e, dirbant su rinkos veikėjais, vartotojų organizacijomis ir kitais suinteresuotais atstovais. Kaip ryšių reguliuotojų institucijos vadovas, aš e, stengiuosi priimti kiek įmanoma daugiau kvietimų dalyvauti diskusijose ir skaityti pranešimus. Sulaukiu pra kvietimų iš įvairiausių organizacijų, taip pat ir iš teisininkų institucijų, nacionalinių ryšių e, reguliavimo institucijų. Ir Ponios ir ponai, tuo ir baigsiu savo trumpą pristatymą. Noriu dar pasakyti, kad dabar mes rengėme strateginę darb... darbo atvarkę keletų ateinančių metų. Nu, surengėme valdybos posėdį, kur Apie tai kalbėjome kitą mėnesį, e, atidarysime savo biurą Rygoje ir ten aptarsime strateginę berek darbo tvarkę ir aš su pasitikėjimu žvelgiu į ateitį. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad e, ryšių reguliuotų institucijoje dirba patyrę darbuotojai, tačiau, tačiau tai yra jauna organizacija ir dar turi įrodyti savo naudingumą. 2010-aisiais mes dar E, tol, tobulinome, stengiamės apriepti viską, ką nuveikė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 visų pirma padėkoti ponui Fontein, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Taip pat norėčiau padėkoti jam už jo nuveiktą e, darbą dėl tarptinklinio ryšio ir aišku dėkoju už tą dokumentą, kurį, jūs, kurį jis mums pateikė. Tai tikrai įtakos mūsų tolimesnį darbą ir ateityje mes e, lab, vis labiau gilinsimės į šią temą. O dabar norėčiau užduoti porą klausimų. Jūs minėjote, kad e, nuo to laiko, kai buvo sukurta Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, jau praėjo e, kažkiek laiko, todėl norėčiau užduoti konkretų klausimą dėl jūsų e, veiklos. Mes dar prisimename e, tą agentūrą, kuri buvo, buvo jūsų pirmtakė ir atsimenu tas diskusijas e, dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos sukūrimo. E, ar tai turėtų būti bendrijos institucija, ar ji turėtų būti pakankamai autonomiška institucija. Tokios tuomet buvo diskusijos. O aš norėčiau dabar paklausti, ar jūs manote, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija atitinka tuos lūkesčius, nepriklausomumo lūkesčius ir kaip jums atrodo, kokie yra šio, jūsų institucijos santykiai su kitomis ES institucijomis, ne tik su Europos parlamentu, bet ir su Europos komisija ir taryba. Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip atrodo vidinė jūsų institucijos veikla. Jūs minėjote, kad jūs iš esmės esate patenkinti e, teisinėmis nuostatomis, tačiau a, galbūt yra dar galimybė kažką pakeisti, kažką patobulinti, patobulinti tam tikras nuostatas. Na ir paskutinis mano klausimas. Ar jums iš tiesų atrodo, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija bus veiksminga, kad jai pavyks kovoti su ta praraja, kuri vyrauja tarp įvairių reguliuotojų institucijų veiklų ir nuomonių. Jūs kalbėjote apie sieki sukurti bendrąją rinką, tačiau pagal tai, kas dabar vyksta, kyla klausimas, ar mes galime kalbėti apie telekomo paslaugų vidaus rinką. Pone Tojan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos atstovą ir papildyti tai, ką pasakė kolegė Rija Madurer. Uh, kokį vaidmenį galėtų vaidinti jūsų institucija, e, mažindama skirtumus tarp valstybių narių, kur, ypač tarp tų valstybių narių, kurių e, tam tikra tvarka trukdo kurti bendrąją rinką. Reikia paminėti, kad jūsų institucija turėjo per mažai laiko, kad galėtų parengti tam tikras e, išvadas. Kaip jums atrodo, ar tie jūsų minėti straipsniai 7 ir 7a, ar jie galėtų e, reglamentuoti jūsų veiklą. Jūs kalbėjote apie tą vadinamą pre-review e, ekspertų e, tam tikrą įvertinimą. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, atsitiktų, kad, kad tam tikri reguliuotojai ar tam tikros reguliuotojų institucijos, kurios nėra nepriklausomos dėl politinių priežasčių arba negali veiksmingai veikti. Tokių situacijų yra valstybėse narėse, kai kuriuose yra netgi labai aiški, aiškios tokios situacijos ir yra aiškus konfliktas tarp politikos ir tarp telekomo įmonių. Taigi, kaip jums atrodo, ar jūs galite įsikišti tokiais atvejais ir kaip jums atrodo, ar septinto straipsnio pakanka, nes man atrodo, kad septintas straipsnis yra nepakankamas, mums reiktų stipresnės e, europinės agentūros. Taigi, ką jūs galite pasakyti iš savo patirties? Dėkoju toliau Paul Rubich. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūsų nauja pradžia. Mano klausimas susijęs su naujos kartos tinklu. Kaip čia bus reglamentuojamas tinklo neutralumas, ar bus daromi skirtumai tarp egzistuojančių sistemų, ar bus bandoma standartizuoti ir ar bus kažkoks, kažkoks bendras reglamentas, bendros nuostatos, kad būtų galima naud, bendrai naudotis tinklais. Ačiū. Dėkoju toliau kolega Lamberts. Dėkoju ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai. Aš norėčiau pakartoti Niderlandų kolegos klausimą dėl neutralumo. Jūs sakėte, kad yra keletas pavyzdžių, kurie buvo galima išspręsti be jokio reglamento arba reglamentavimo, bet kitako, kai kurios valstybės ketina imtis atitinkamų priemonių išspręsti tuos kliuvinius. Jūs kalbėjote, kad e, kai kas kalba apie visišką harmonizavimą, tačiau jūs, Berikas, kaip e, institucija jūs neturite galių ką nors nurodinėti. Tačiau kitas dalykas, jūs kalbate apie harmonizavimą, vartojate tokią savoką, kuri yra daug stipriau, griežčiau suformuluotų negu įprasta dabar ES. Todėl aš norėčiau paklausti. Aš e, pritariu jūsų nuomoniai iš esmės, tačiau norėčiau paklausti, Bet ar nacionaliniai reguliuotojai taip pat mano, kad reikėtų vis dėlto harmonizuoti iš apačios į viršų, ar vis dėlto laikomasi nuomonės, kad reikėtų vadovautis neutralumo principu, o jūs sakėte, kad vis dėlto reikėtų daryti daugiau spaudumo, spaudimo. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kaip šitie procesai galėtų būti derinami. Mes pasisakome už kuo daugiau harmonizuotą rinką, kadangi rinka šiuo metu nežino sienų. O tai, ką jūs pasakėte, mums rūpi jau keletą metų. Taigi aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėt savo nuomonę šiais klausimais. Dėkuoju toliau, ponė Hercog.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 Kai, kurius, kai kurie rinkos segmentai yra atsilikę, kai kurie yra tikrai labai pažengę. Tačiau ne, mane aišku, kad Europa yra išties pasidalinusi šioje srityje, kaip ji yra pasidalinusi susiskaldžiusi kitose sektoriuose. Ir paskutinė kalbėtoja ponė Tikau. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau savo ruoštų taip pat padėkoti už tą informaciją, kurią mums suteikė ponas Fontein. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad šiek tiek pavėlavau. Nekartosiu to, ką minėjo kiti kolegos, ypač apie tinklo neutralumą, tačiau noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbus dalykas. Visų pirma, reikia užtikrinti tinklo neutralumą, tačiau kita vertus reikia siekti, kad plačiajuostis ryšys apimtų šimtą procentų teritorijos, visą teritoriją. Ir taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti nuostatas dėl tarptinklinio ryšio, nors, kaip suprantu, mes apie tai dar diskutuosime šiek tiek vėliau. E, tas komisijos pasiūlymas buvo pateiktas dėl to, kad rinka veikia netinkamai e, konkurencijos taisyklės negali būti taikomos. L 2009 metais buvo priimtos nuostatos dėl tarptinklinio ryšio. E, tada komisija parengė e, pasiūlymą, pagal kurį ateityje e, teksto žinučių, SMS žinučių ir duomenų perdavimo e, kainos turėtų būti suvienodintos. Jos turėtų būti tokios pat, kaip atitinkamos kainos vidaus tinkle. Nes jeigu mes kalbame apie vidaus rinką, tai tuomet e, tarptinklinio ryšio tarifai neturėtų būti aukštesni negu vidaus ryšio tarifai. Todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Dėkoju, ponė Fontein, dabar suteikiu progą atsakyti jums į klausimus. Thank you, uh, Dėkoju, ponė Dekastilio, už jūsų pasveikinimą. Nežinau, ar aš kaip atsakyti į pono Nesteroj Niderlandų kalbą pateiktą klausimą, todėl aš negalėčiau niderlandiškai atsakyti, atsiprašau už tai. Jūs kalbėjote apie situaciją Niderlandų parlamente, tai yra labai sutingos politinės situacijos aspektas, mes negalime kištis į politinius klausimus, mes vis dėlto bandome atsižvelgti į atskiros valstybės narys, narės sprendimus, tačiau mūsų tyrimai parodė, kad skaidrumo klausimas galvojant apie neutralumą, yra labai svarbus. Gyventojai, klientai turi žinoti, ką jie perka už kokią kainą ir kokiais principais vadovaujamėsi. Todėl reguliavimo institucija turėtų nustatyti konkrečius principus. Tačiau kai kurie veiksmai, jūsų siūlomi veiksmai yra dar per e, ankstyvoki. Mes Europoje dar nepastebėjome nieko panašaus, kaip siūloma Niderlandų parlamente. Mes, Berikas, norime ir toliau išlikti nepolitišką instituciją ir spręsti e, aktualius techninius klausimus. Ir jeigu jūs manote, kad internetas turi būti prieinamas visiems, kita vertus, jeigu jūs norite nustatyti, kad vartotojai turi būti reglamentuojami nors būdu, tai jūs turite teisę. Uh, reguliuotojai gali imtis tam tikrų priemonių, tačiau mūsų uždavinys yra duoti patarimus, pasiūlymus įstatymų leidėjams. Tačiau jeigu mes pasirinktume tokią kryptį, dėl kokios e, yra diskutuojama Junktinėse Amerikos valstijose, tai vis dėlto mes turime labai gerai pamatuoti savo sprendimus ir kad nekiltų daugiau problemų negu kitome tose pasaulio dalyse. Taip pat e, jūs kalbėjote apie beveik galimą savarankiškumą, nepriklausomumą. Tai svarbiausias klausimas mūsų veikloje. Jūs žinote, kad Bereko valdyboje yra įvairių m, narių iš varių valstybių. Ir norėčiau priminti, kad parlamente buvo daug diskutuojama, ar dėl septintojo straipsnio priimumus sprendimus turėtų priimti komisija ar Europos reguliuotojų institucija. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes puikiai suvokėme, jog mes Berikas turime įrodyti, kad esame profesionalūs ir galime įpajėgus spręsti problemas. Bet jeigu mes dirbtume tik tai savo naudai, tai sulauktume labai daug kritikos. Todėl aš nečiau kreiptis į Jūs ir pasakyti, kad aš ir mes, mūsų kolegos, puikiai supranta, kad mes labai kritiškai esame stebimi ir kaip stebimi, kaip yra įgyveninamas septintasis straipsnis ir kaip pagal septintą straipsnį yra teikiamos e, rekomendacijos kolegoms. Tai yra tam tikras testas vertinant mūsų veiklą. Kitas dalykas labai svarbu e, parodyti, kad yra tam tikros takoskiros tarp atskirų berek narių ir visos mūsų veiklos. Kalbant apie reglamento pakeitimo siūlymus, norėčiau pasakyti, kad pagal septintąjį straipsnį norint pakeisti uh, įstatymo nuostatas yra reikalingas dviejų trečdalių dauguma. Tai yra labai didelė dauguma ir mes turime parodyti, kad mes galime užsitikrinti labai didelę daugumą. O tai yra nelengva, turint galvoje mūsų pakankamai skaitlingą valdybos sudėtį. Mes dabar laukiame pirmųjų informacijų, notifikacijų iš valstybių narių. Ir žinoma, mes tikimės, kad bus ir kontroversinių dalykų, kurie bus pateikiami komisijai, tačiau mes esame pasirengę kritiškai vertinti visą tą informaciją, turėdamas galvoje, kad mes turime užsitikrinti dviejų trečdalių daugumą. Taip pat noriu pasakyti, kad Berek kolegos puikiai supranta, kad jeigu jie nepasiūlys to, ko iš jų tikimasi, tai jie sulauks labai griežtos, rimtos kritikos. Taigi, dviejų trečdalių daugumos principas gali tapti kliuviniu e, priimti atitinkamus sprendimus. Jūs taip pat e, klausėte apie vidaus rinką. Aš kalbėdamas e, pradžioje kalbėjau, kad mes nenorime vieno modelio, kuris tiktų visiems, kadangi e, yra daug skirtingų aspektų, demografinių, geografinių aspektų įvairiose valstybėse ir mes e, nemanome, kad vis dėlto būtų galima taikyti vienodas nuostatas, vienodus reikalavimus tam tikrai tomis skirtingomis sąlygomis ir todėl gali prireikti skirtingų sprendimų. Nors e, e, tos pačios priemonės turėtų būti taikomas. Taip pat buvo klausima dėl septintojo straipsnio veiksmingumo ir pažadų politikams. Poniai Madurel galiu pasakyti, kad mes šiuo metu dar negalime galutinai suformuluoti savo nuomonės, tačiau puikiai žinome, ko iš mūsų tikimasi. Mes dar e, gyvuojame neseniai ir todėl mes negalime duoti daug skambių pažadų politikams. Ketvirtas klausimas. kuris taip pat yra labai svarbus, kadangi gyventojai puikiai supranta, kokios yra mūsų silpnosios veiklos vietos ir kokie iššūkiai mūsų laukia. Todėl mūsų nariai puikiai supranta, kad reikia siekti bendros pozicijos ir siekti sprendimų pagal septintąjį straipsnį. Ponui Rubikui negaliu pateikti aiškaus atsakymo, kadangi Berek iš esmės nėra koks nors ES standartizavimo skyrius, mes esame rinkos reguliavimo įstaiga, mes turime atsižvelgti į saugumo ir kitus aspektus ir ateityje mes turime dėti pastangas vertinant rinką ir užtikrintant, kad rinka gerai funkcionuotų. Ponas Lambert. Koks... Frank, uh, uh, again, the... Aš kalbėjau apie, apie H terminą. Tačiau manau, kad vis dėlto reglamentas turi būti įgyveninamas vienodai. Berek, dar kartą kartoju, yra ne politinė institucija, o techninė institucija ir ji tu apibriežti mūsų veiklos krypti. Ir dažnai mes negalime imtis politinių klausimų sprendimo, tačiau kartais mes vis dėlto galime uh, ryštis pateikti savo rekomendacijas tarybai ir parlamentui. Ir tai mes darysime, kadangi mes esame tarsi e, toje sankirtoje tarp verslo ir politikos. Tai mes turėsime daryti ir galbūt mes turėsime teikti e, rekomendacijas kai kuriais atvejais ir staptelėti. Pone Hercog klausė ar Europos rinka jau yra harmonizuota. Telekomo versloje reikėtų pasakyti, kad mes dar toli gražu nei techninių, nei techninių aspektų nesame pasiekę bendros rinkos, Ir Berekas mano, kad dar yra labai daug iššūkių, kuriuos turėsime įveikti ateityje. Tas pats pasakytina ir apie tarptinklinį ryšį. Ir galiausiai. Kas... That, uh, was... Pone Tikau kalbėjo apie neutralumo užtikrinimą būtinybę. Aš taip pat manau, kad vis dėlto reikėtų šiek tiek nusigręžti nuo politinių debatų ir išryškinti tuos ekonominius aspektus, kurie dažnai diskusijos metu yra pamirštami. Apie tarptinklinį ryšį pakalbėsime vėliau. Jūs klausėte komisijos nuomonės ir mūsų nuomonę apie pateiktus pasiūlymus. Aš apie tai pakalbėsiu vėliau. dėl to, kad kainas reikėtų mažinti, e, siekiant jas e, sulyginti su nacionalinėme rinkoje taikomis kainomis, mes e, iš tikrųjų pritarėme tai skaitmeniniai agendai, skaitmeniniam planui, kurį pateikė komisija. Dėkoju. Taigi, tuo ir baigiame mūsų diskusijas iš esmės, o dabar skelbiu kitą e, darbo tvarkės punktą ar kitą aspektą, kurį jau palėtė kai kurie kolegos, tai yra komisijos pasiūlymas dėl tarptinklinio ryšio. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovą. E, jis yra iš skyriaus, kuris yra atsakingas už šį pasiūlymą, tai yra ponas Terava. Ir ponė Terava, norėčiau pasiūlyti, kad jūs iš pradžių pristatytumėte mum tą pasiūlymą, o paskui mm, suteiksime žodį pat, e, pasisakyti Berek atstovui, o paskui diskutuosime. Taigi, prašau, suteikiu jums žodį. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Manau, jog ši diskusija vyksta tikrai laiku. Turime galimybę detaliai pristatyti pa, pa, mūsų pasiūlymą dėl tarptinklinio ryšio. Berekas savo nuomonę paskelbė ir pristatė vakar ir tuo pagrindu galime, galėsime svarstyti mūsų pasiūlymą, suvokdami, kokiu pagrindu mes įteikėme ir ko tikimės iš tarptinklinio ryšio rinkos, jeigu bus pritarta komisijos pateiktam pasiūlymui. Savo pristatymę pabandysiu paaiškinti pateiktą pasiūlymą, remiantis poveikio vertinimo studiją. Prieš pradėdamas pristatymą noriu pasiūlyti apžvelgti situaciją tarp tinklinio ryšio rinkoje bei įvertinti konkurencinius aspektus šioje rinkoje. Taigi, tarp tinklinio ryšio rinka, kokio dydžio jie yra? kalbame apie maždaug, maždaug 5 milijardų eurų rinką. Ir tarp tinklinio ryšio rinka Europos Sąjungoje sudaro 4 procentus visų įplaukų, kurias e, surenka ryšio operatoriai. Paslaugos E, balso paslaugos, tai yra 71 procentą visų paslaugų, duomenų perdavimas yra, sudaro 17 procentų, tai yra mažiau nei 20 procentų, bet ta rinkos dalis sparčiai auga. Ir tai yra svarbiausias aspektas, į kurį turime atsižvelgti. Turime suvokti, kad e, duomenų siuntimas tarp tinklinių ryšių, duomenų vartojimas tampa vis svarbesniu, kalbant apie rinkos plėtojimosi tendencijas. Pagal dabar galiojantį reglamentą komisija uh, privalo peržiūrėti tinklinio ryšio reglamentą iki šių metų birželio pabaigos turėjo tą padaryti ir mes surengėme viešas konsultacijas, jas pradėjome praėjusiu metu pabaigoje, jas vyko ir šių metų pradžioje, atlikome poveikio vertinimą ir parengtos analizės pagrindų parengėme savo ataskaitą apie reglamento galiojimą ir taip pat parengėme naują pasiūlymą, kurį paskelbėme Liepos 6. Kokia yra konkurencinė, kokie yra konkurenciniai rinkos aspektai, kalbant apie reglamento e, veikimą ir galiojimą, darome išvadą, kad sėkmingai, kad operatoriai laikosi nuostatų dėl kainų. Kainos nukrito, tačiau jos E, yra susijęs su. Jos laikosi tų viršutinių ribų, kurios yra numatytos reglamente. Ir beveik visi e, operatoriai, visi, visi susijus, suinteresuotų grupė atstovai konstatuoja, kad konkurencijos klausimas dar neišspręstas ir problemų tarp tinklinio ryšio rinkoje dar išlieka. Taigi dabartinis reglamentas atnešė naudos vartotojams, tačiau struktūrinės problemos dar neišspręstos. Ir tai, žinoma, yra mūsų naujai pasirodžiusio pasiūlymo pagrindas. Dabar pasigilinkime šiek tiek į tarptinklinio ryšio e, rinką ir pas, pasidomėkime e, kiek kainuoja tarp tinklinio ryšio paslaugos. Operatoriai linkia, linkia e, vis dėlto siekti viršutinę kainų ribą. Ir atsižvelgiant į tai, kad konkurencijos trūksta rinkoje, uh, nėra jokių paskatų operatoriams siūlyti kainas, kurios būtų mažesnės nei, nei didžiausios numatytos reglamente. Toliau e, kaina už domenų perdavimą. Pirmieji du stulpeliai šioje schemoje e, žymi mažmeninės kainas internete ir ne internete ir paskutinis stulpelis kiekvienoje uh, E, eilutėje yra didmeninė kaina. Kaip matote, kaina šiek tiek sumažėjo, tačiau vis dėl išlieka didžiulis atotrukis tarp e, kainos, kurią moka vartotojas ir, ir didmeninės kainos. Ir tas, kai kuriais atvejais tas atotrukis netgi padidėjo. E, vartotojai moka maždaug 1 eurą už, me, už do, duomenų megabaitą. E, o iš tikrųjų jis kainuoja mažiau nei 50 centų už to, tokius, tokias sutartis didmeninės e, pardavimo sutartis sudaro operatoriai, tinklo tiekėjai. Poveikio vertinime mes didžia dalimi rėmėmis duomenimis, kuriuos surinko Berek ir kuriuos mums suteikė Berek. E, jų indėlis į mūsų analizę tikrai labai vertingas. Taigi, vertinant tarp tinklinio ryšio paslaugas, Berekas parengė prognozes dėl, dėl kainų, kiek kainuotų e, vieno, kiek metų domenų perdavimas, taip pat trumpojo e, ryšio žinutė. Taip pat kiek turėtų kainuoti e, skambučiai. Anot Bereko didmeninė kaina už skambučius yra maždaug nuo 5 iki 8 euro centų, o už SMS žinutę, SMS žinutė kainuoja nuo 1 iki 2 centų, o duomenys, duomenų perdavimas kainuoja nuo 8 iki 12 euro centų už megabaitą. Taigi remiantis šią informaciją, tam paaišku, kad reikia priemonių, reikia reglamento, kuris užtikrintų didesnę konkurenciją. Kokie, kokios pagrindinės kliūtis konkurencijai išliekančios? Galime jas padalinti į, į tris grupės. Strateginės kliūtis konkurencijai, reglamentavimo kliūtis bei struktūrinės kliūtis. poveikio vertinime mes turėjome galimybę geriau įvertinti tarptinklinio ryšio rinkos ypatumus ir, ir ten išliekančias kliūtis. E, trūkumai rinkoje susijęs su įvairiausiais aspektais ir, ir su, ma, su mažmeninė su mažmenos sektoriumi ir su didmenos sektoriumi. Taigi, tarptinklinio ryšio paslaugos. Visų pirma, tos paslaugos yra tik tai viena uh, mobiliųjų paslaugų dalis. Taip pat konstatavome, kad trūksta skaidrumo. Taip pat tarptinklinio ryšio paslaugų kainos yra tik tai vienas elementas, vienas sudamoji dalis visame paslaugų ir kainų sąraše. Manome, kad situacija reiktų, pas, galėtų pasikeisti, jeigu tarptinklinį ryšį galima būtų pirkti kaip vieną iš standartinių paslaugų. Uh, Toliau e, mob, mob, mobilaus internetinio e, tinklo operatoriai nedalyvauja šioje rinkoje ir jie negali dėrėtis, sudarnyti sutarčių, jie turi e, tarptinklinio ryšio paslaugas pirkti iš ryšio, iš tos paslaugos tiekėjo. Padėti taip pat apsunkina tai, kad nėra jokio tarptinklinio ryšio pakaitolo. Egzistuoja tam tikrų technologijų, galima nusipirkti SIM kortelę vietoje arba galim, galite skambinti naudodamiesi e, bevėlių interneto ryšių. E, Tačiau tai yra tik papildomos paslaugos, tai, tai nėra tarptinklinio ryšio paslaugų pakaitalas. Tarptinklinis ryšys yra ypač patogus tuo, kad juo naudotis yra labai lengva, tai labai praktiškas dalykas, o jeigu renkatės alternatyvę galimybę, tai visada yra šiek tiek sudėtingesnis variantas. Ir iš tikrųjų jokių iššūkių tarp tinklinio ryšio tiekėjams nėra. Taigi šiuo pagrindu mes parengėme pasiūlymą, mūsų, kurį vertiname kaip į konkure, didesnę konkurenciją orientuotą pasiūlymą. Mes norime išplėtoti šio reglamento galiojimą ir aprepti, numatyti, kad jis galiotų 2020-ųjų, 22-ųjų, atsiprašau. Taip pat norime numatyti struktūrinės priemonės ir būtent dėl to svarbu užtikrinti teisinį iškumą ir aiškia investicijų aplinką rinkos veikėjams. Ir naująjį požiūrį pavadinome hybridiniu požiūriu, nes struktūriniai elementai vaidina svarbu vaidmenį, e, užtikrinant didesnę paslaugų įvairovę pasirinkimą vartotojams, kalbant apie tarptinklinio ryšio paslaugas. Ir kita vertus, reikia tam tikrų e, kainų lygio apribojimų, taip pat ir už e, duomenų perdavimą. Pasidomėkime, pasigilinkime į tai, kokias struktūrinės priemonės mes siūlome. Mes manome, kad jos turi skatinti ir tarptinklinio ryšio pasiūlą ir paklausą. Kalbant apie pasiūlos pusę, užtikriname lengvesnės sąlygas alternatyviems operatoriams prisijungti prie rinkos, nes Taip, tai reiškia, kad mobilių tinklų operatoriams, taip pat e, internetinių mobilių tinklų operatoriams, kitiems operatoriams atsiranda didesnės galimybės dalyvauti rinkoje. Ir tai numatyta, kad tos paslaugos turėtų būti tiekiamos e, re, užreglamentuojamas e, didmenos kainas. Kalbant apie paklausos pusę, norime suteikti vartotojams daugiau galimybių rinktis ir didės, užtikrinti didesnį skaidrumą. Pagal mūsų pasiūlymą numatyta galimybė rinktis tarp tinklinio ryšio paslaugų tiekėja visoje Europos Sąjungoje, kad vartotojai galėtų pasinaudoti mažesnėmis kainomis ir taip pat neatsisakyti įprastinio paslaugos tiekėjo, jeigu jie, juos tenkina tas, tas nacionalinės paslaugų tiekėjas, kuriuo jie naudojasi jau ilgesnį laiką. Kaip jau sakiau, Tuo pat metu reikia nepamiršti ir vartotojų apsaugos, taigi kuriame tam tikrą apsauginį tinklą skirtą vartotojams. Užtruks laiko, kol gyvendinsime struktūrinės priemonės, reikia užtikrinti e, stabilumą ir prognozojamumo aplinką operatoriams bei tolesnę vartotojų apsaugą. Taigi numatome, kad tik 2016 atotrukis tarp mažmenos ir didmenos kainų išlieka ir pagal mūsų planą po 2016 konkurencija padėti pakeis, atsiras kainos nukris ir tuomet e, kaino, tas kaino, virštinių kaino pribojimas galėtų būti panaikintas. Tačiau jeigu situacija nepasikeistų, e, siūlome visapusišką, numatyti visapusišką peržiūrą 2015-aisiais. Tuomet įvertintumėme konkurencinę padėtį rinkoje ir kainų lygį. Ir be abejo, jeigu tuo metu paaiškėtų, kad komisijos prognozijas buvo pernelik optimistinės, tuomet būtų laikas imtis papildomų priemonių. Mes žinome kritiką šiuo klausimu. Žinau, kad ponas Fontein, reaguodamas vertindamas mūsų pasiūlymą, ją ir išsakys. Jis sakys, kad 2015 15 dar būtų per anksti vertinti mūsų siūlomų struktūrinių priemonių poveikį. Tačiau tai svarstoma ir tai toliau bus svarstoma atvenčiais mėnesiais. Bet kita vertus, noriu pabrėžti, kad jei struktūrinės priemonės, kurias siūlome užtikrintų patikimą konkurenciją, tai rinka sureaguos į pasikeitusią konkurencinę situaciją iš karto. Ir jeigu rinka imtų plėtotis to kryptimi, mes jau pastebėtume ženklius pokyčius iki 2015 ir tas laikas, tas, ta data būtų gera e, peržiūrai atlikti. Toliau duomenų perdavimas tarp tinklinių ryšių. Jau kalbėjau ir minėjau, kad išlieka didelis skirtumas tarp didmenos ir mažmenos kainų už duomenų perdavimą. Per e, mažmenos kaina e, yra 1 eurus už megabaitą, o did, didmenos kaina mažiau nei 40 euro centų už megabaitą. Mes siūlome pas, pas, patvirtinti kitokias kainų viršutinės ribas, kol įsigalios struktūriniai sprendimai už domenų perdavimą. Ir pagal mūsų pasiūlymą duomenų perdavimą, už duomenų perdavimą tarp tiklinių ryšių, ryšių reikėtų mokėti apie 50 euro centų jau 2014. -aisiais poveikio vertinimas. Mes siekėme įvertinti įvairiausias alternatyvas, kokybinius aspektus, ekonominį poveikį, socialinę gerovę kaip, kaip mūsų siūlymas atsilieptų šiems sektoriams. Taip pat bandėme įvertinti mūsų siūlymo įgyvendinimo kaštus, taip pat skirtingų mūsų siūlomų vari, galimų variantų įgyvendinimo kaštus. Kaip jau sakiau, peržėmė visą galimybių sąrašą, pavyzdžiui, kaip, kaip, kaip atrodo situacija, jei išgaliotų dabartinis pasiūlymas, taip pat kaip keistusi padėtis jeigu siūlytume kitokias kainas, lygnant su vietinėmis rinkomis. Taip pat peržėmė struktūrinių priemonių galimybės, e, paslaugų atsiejimo galimybę. Ir aš savo pristatymę e, sutelkiau dėmesį į tris galimybių grupės ir kai kurias iš jų ir įvertinę viską įtraukėme kai kurias į galutinį pasiūlymą. Dabartiniai kainų skirtumai. Mes, ta, tas, mes tiesiog palyginimo tikslais kainas bandėme įvertinti, atsižvelgiant į, į dabar, dabartinės kainas e, laikėme ataskaitinėmis, bazinėmis kainomis ir tuo pagrindu bandėme vertinti situaciją. Toliau e, pakoreguotų kainų viršutinės ribos. Pagal tą scenarijų e, kainos gana griežtai re reguliuojamos, apribojamos. Pavyzdžiui, kainos už mažmenos kainos būtų priartėtų prie, prie tikrosios kainos už paslaugą. Ir trečias variantas - tai struktūrinės priemonės ir ir numatomės apsauginės e, kainų viršutinės ribos. Taigi pagal dabar, dabar galiojantį scenarijų matome, e, numatoma, kad, kad kainos nemažinamos, kad didmenos ir mažmenos kainos nepriartėja. Jeigu pasirenkame griežtesnį viršutinės kainų ribos nustatymo požiūrį, Be abejo, visi galutiniai vartotojai e, pamatytų, kad, mo, kad jų mokama kaina už paslaugą sumažėja, tačiau turime suvokti, kad poveikis tokių priemonių būtų tik trumpalaikis, tai neprisidėtų prie konkurencijos ir tai nepakeistų rinkos sandaros. Taigi abejotina, ar pasirinkę šį sprendimą mes įgyvenitume Europos teisingumo teismo nutartį, kurioje numatoma, kad tarptinklinio ryšio kainų, nus, tarptinklinio ryšio kainų nustatymo pagrindas yra teisingas, tačiau jis turėtų būti laikinas. Toliau, trečias e, variantas - struktūrinės priemonės ir apsauginės viršutinių kainų ribos. Maname, kad šis sprendimas būtų tvarus ir kad ne, atkristų būtinybė ilgos trukmės laikotarpiu kištis į kainų nustatymą. Kalbant apie struktūrinės priemonės, siūlome dvi priemonės. Visų pirma, e, būtinybė siūlyti visapusiškos prieigos sutartis. E, Taip pat galimybė numatyti e, paslaugų perpardavimo sutartis, kuomet paslaugas teikia e, virtualaus mobilaus ryšio operatoriai. Toliau atskiras tarptinklinio ryšio paslaugų e, pardavimas, paslaugų paslaugų paketo atsiejimas. Kodėl manome, kad tai būtų naudinga? Jeigu būtų pasirinktos e, mažmeninės struktūrinės priemonės, būtų sunku tokie, to, tokie, tokioms paslaugoms patekti į didmenos rinką. Bet tai suteiktų daugiau informacijos vartotojams ir užtikrintų didesnį skaidrumą. Nebejoju, kad šis sprendimas bus kritikuojamas e, ir šiandien tikriausiai išgirsime, pavyzdžiui, kad vartotojai nelygins kaino, nes daug paprasčiau rinktis tą patį tiekėją, kad jis, tas pats tiekėjas teiktų visas paslaugas ir kodėl žmonės turėtų staiga imti ieškoti vien tarp tinklinio ryšio paslaugos tiekėjo. Uh, vis, vis, vis auga duomenų perdavimo paslaugų poreikis ir duomenų perdavimo pas, duomenų perdavimas vyksta, plečiasi gana sparčiai, daug labiau nei, nei balso paslaugos ir trumpųjų pranešimų paslauga ir žmonės vis labiau atkreipia dėmesį į tarptinklinio ryšio paslaugą ir jeigu jie gaus informaciją apie tai, kad yra galimybė rinktis kitą uh, operatorių, jie rinksis alternatyvius tarptinklinio ryšio paslaugos teikėjus ir taip patys prisidės prie e, e, konkurencijos augimo rinkoje kaip jau sakiau, viskas turi būti sutvarkyta taip, kad vartotojams būtų paprasta rinktis paslaugą. Taigi pagal mūsų pasiūlymą atsirastų alternatyvus tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai Europos Sąjungoje. Žmonės galės išlaikyti tą patį telefono numerį, tą pačią SIM kortelę bet turės dvi SIM kortelės vieną e, nacionaliniam paslaugų teikėjui, kitą tarp tinklinio ryšio paslaugoms. Ir visada išlieka galimybė pereiti, pas, pakeisti paslaugos teikėją. Taip pat noriu pabrėžti, kad reglamento projektas techninių požiūrio neutralus, kalbant apie struktūrinių sprendimų įgyvendinimą. Mes pasiūlyme, pavyzdžiui, numatome galimybę rinktis dvigubą imsi, tačiau tuo atveju paaiškėtų, kad Tačiau tai tam teikiame tą pasiūlymą tam, kad pat, užtikrintume realią konkurenciją rinkoje. Jau sak, minėjau apsaug, vartotojų apsaugos aspektą ir apsauginį tinklą, laikotarpiu, kai bus įgyvendinami struktūriniai sprendimai, tas, tie, tos apsauginės nuostatos galios ir numatytos viršutinės kainų ribos ir yra tas apsauginis tinklas. Kai 2015 turėtų situacija pasikeisti, 2016 jau kainos turėtų nukristi. Toliau ekonominis poveikis ir mūsų parengtas poveikio vertinimas. Parengėme ekonominį modelį, kurio pagrindu bandome įvertinti mūsų siūlomo variantų poveikį socialiniais, ger, socialiniais aspektais. Įvertinimo viską bandydami vertinti ir padėti sektorijoje. Taigi mes palyginome dvi galimybės, lyginame jas su baziniu scenariumi, tai yra dabar galiojančią situaciją ir matome, kad kainų, viršutinės kainų ribos nustatymas, nustatant kainas arčiau tik, tik, tikrųjų kainų už paslaugą, tai žinoma, turbos trukmės laikotarpiu tai duoda pagidaujamą požiūrį, vertinant pagal gerovės kriterijų, tačiau e, ilgos trukmės laikotarpiu ne. Toliau paslaugų, teikiamų paslaugų atsiejimas ne, nepasiekėme pageidaujamo rezultato. Ir kaip, ma, kaip matote, to, tas rezultatas, kurį čia, tie skaičiai, kuriuos čia surašome, e, būtų pasiekti tuo atveju, jeigu galiotų nustatytos apsauginės kainų ribos, pasiūlymo įgyvendinimo kaina. Šios prognozės yra pagristos dvi, dvigubo imsi varianto įgyvendinimu. Kaip jau sakiau, esame pasirengę svarstyti ir kitus variantus, bet turime užtikrinti, kad kad pasiūlytas sprendimas būtų naudingas vartotojui ir kad tarptinklinio ryšio rinkoje atsirastų tikra konkurencija. Dvigubo imsi sprendimo atveju gyvendinimas sektorių kainuotų 300 milijonų eurų, o tai yra mažiau nei 10 procentų metinių įplaukų iš aptinklinio ryšio ir 0,2 procentus bendrų metinių įplaukų. Tai būtų vienkartinės išlaidos nes kuriame pagrindą testiniai, ilgalaikiai konkurencijai. Ir jeigu atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius, galime daryti išvadą, kad tai yra vertinga investicija, kuri apsimoka, norint užtikrinti, kad tarp tinklinio ryšio rinka būtų konkurencingesnė ir kad ta konkurencija būtų tvari. Galiausiai, pernat prie bendro poveikio vertinimo. Manome, kad struktūrinės priemonės suteikia padidintos konkurencijos galimybę tarp tinklinio ryšio rinkoje e, mobiliųjų telefonų vartotojams. Tai užtikrins ilgalaikį poveikį ir stabilesnę reglamentavimo aplinką. Kalbant apie vartotojų gerovę, tai vartotojams tai bus naudinga, nes mažmenos kaina sumažės, kadangi atsiras didesnė konkurencija. Taigi po šio gana ilgo pristatymo darau išvadą, kad e, tarptinklinio ryšio rinka nefunkcionuoja, kainos yra ribojamos nuo 2007-ųjų, vartotojai pajuto šiokią tokią naudą, tačiau konkurencijos problemos tarptinklinio ryšio rinkoje tai neišsprendė. Ir todėl reikia kitų sprendimų. Reikia spręsti struktūrinės tarptinklinio išorinkos problemas. Ja, für... Nuoširdžiai dėkoju už tokų, tokį išsamų pristatymą. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Fontein, kad jis e, pateiktų savo požiūrį šį pasiūlymą, prašau. Dėkuoju, pirmininkė, aš apgailės tauju, kad aš turėjau pasakyti pirmininkui, kad prieš pusę dvylikos turėsiu išvykti. Mes jau pateikėme savo e, atsakymus požiūrį į komisijos pasiūlymą ir pateiksime papildomus pasiūlymus dar vėliau. Žinoma, šita diskusija yra tebesitęsianti ir tęsis ateityje. Iš pradžių Aš norėčiau pratesti mintį, kurią suformulavau kalbėdamas pirmą kartą. Mes iš tikrųjų pritarėme e, komisijos ir parlamento ir tarybos e, e, veiklai būsimų darybų metu vakar mes informavome, kad praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes parengėme rekomendacijas komisijai ir taip pat šių metų vasario mėnesį mes davėme dar papildomą atsakymą, e, atsiliepdami į komisijos e, darybas. Ir mes e, išreiškime labai aiškiai savo nuostatas dėl klausimų, kurie bus aptarnėjami būsimosios diskusijose. O šiandien aš norėčiau pasidalinti mintimis apie mūsų pateiktą vertinimą. Tačiau pirmiausia, aš norėčiau pažvelgti ir į ateitį, taip pat pamastyti apie ateities mobilių paslaugų <coughs> rinką Ir tuo labiau, kad reglamentas turėtų galioti iki 2022 metų. Taigi, tarptinklinio ryšio nuostatos galios bent jau 10 metų. Norėčiau iš karto pasakyti, kalbėdamas apie komisijos pasiūlymą, kad mes iš esmės pritarėme komisijos siūlymams. Mes pritarėme komisijos siekiui sumažinti kainas, užtikrinti daugiau skaidrumo ir taip pat e, sustiprinti konkurenciją. Mes taip pat manome, kad per pastrosius penkerius metus tarplinio ryšio reglamentas atnešė naudos vartotojams, mažinant kainas ir taip pat e, ginant vartotojus nuo e, sąskaitų šokų. Tačiau reikėtų pasakyti, kad vis dėlto tas plyšys tarp e, kaštų ir kainos rinkoje išlieka pakankamai didelis. Mes taip pat manome, kad reglamentas tam tikrų momentų yra reikalingas ir manome, kad rinkos jėgos kol kas pačios nėra pajėgios užtikrinti tinkamas kainas rinkoje. Todėl ir didmeninės prekybos ir mažmės prekybos reguliavimas bus reikalingas tam tikrų laiku, laikotarpių. Ir mes pritarėme komisijai, kad vis dėlto reikėtų mažinti tas maksimales e, kainas ir mažinti tą atotrikį tarp e, kaštų ir taip pat kainų, kurios yra nustatomos mobilaus ryšio rinkoje nacionaliniu lygmeniu. Vidutinės trukmės laikotarpiu dimeninėje priekyboje kaštai turėtų mažėti ir todėl galėtume galvoti apie bendrą ES masto tarifą. Tačiau iki tol dar reikia nueiti ilgą kelią. Komisijos pasiūlymas žada tam tikros pažangos šioje srityje. Be to reikėtų prisiminti, kad duomenų perdavime tarpinktinis ryšys taip pat yra tas aspektas, kur reikia nustatyti maksimalias kainų ribas. Yra pateikiami nauji produktai rinkoje, tačiau jie dar nėra pajėgus kaip nors įtakoti kainas, jos išlieka pakankamai aukštos. Ir tos kainos dažnai yra per aukštos vartotojams. Šitas kainų reguliavimo procesas yra labai sudėtingas, kadangi jis gali pažeisti konkurenciją tarp linkinio ryšio rinkoje apskritai. Ir Taip pat labai svarbu neuždėti papildomos naštos tam tikrojais tiems rinkos operatoriams. Labai svarbu, kad vidutiniai ir didieji vartotojai galėtų naudotis ne aukštomis kainomis, kaip tai yra iki šiol. Pavyzdžiui, dabar e, e, gali išmanieji telefonai būti vienu pakaitalu, tačiau šitų išmaniųjų telefonų vartotojai dar negali pasinaudoti šią paslaugą atitinkamai. Ir todėl reikia šitą situaciją stebėti ir toliau. Tai labai svarbu. Kalbant apie struktūrinius sprendimus. Niekas nepageidauja, kad būtų priimtas visiško kainų reguliavimo reglamentas. Todėl mes pritarėme komisijai, kad siekiant užtikrinti e, tinkamą kainą reikia imtis ir struktūrinių sprendimų, kurie leistų e, panaikinti rinkos kliūtis, netitikimus ir taip pat sustiprintų konkurenciją. Taip pat yra reikalingas greitas tokio reglamento prieimimo mechanizmas. Kitu, kitaip mes tiesiog pražiopsosime tą palankę galimybę ir rinka išspręs savo problemas savarankiškai. Taip pat reikėtų siekti bent jau dideliems vartotojams nustatyti vienodo lygio tarifus. Berkas taip pat mano, kad bent jau pakankamai priimtinas struktūrinis sprendimas šiuo metu dar nėra rastas. Patenkinamas sprendimas tai būtų toks, kuris užtikrintų konkurenciją ir taip pat atneštų naudos vartotojui. Berikas įvertino įvairiausių struktūrinių sprendimų galimybės ir jas apibendrino savo ataskaitoje, tačiau nerado nei vieno sprendimo, kuris būtų visiškai priimtinas. Komisija savo poveikio vertinime pateikė e, e, siūlymą atsijėti IMC Berikas mano, kad tas pasiūlymas yra pakankamai patrauklus, tačiau vis dėlto reikėtų atsargiai vertinti tą tikimą naudą artimiausių laikotarpių. Mūsų konkurencingumo vertinimo išvados yra tokios, kad komisijos pasiūlymas mažinti didmeninės ir mažmeninės kainas nebūtinai sustiprins konkurenciją artimiausių laikotarpių gal netgi e, nebūtinai privers operatorius pasiūlyti atraktyvesnės tarplinio ryšio kainas. Atsižvelgiant į šitą įvykių raidą, mes vis dėlto manome, kad išlieka uh, rizika, jog ta nauda bus trumpalaikė ir tos didmeninės e, prekybos vienodinimo priemonės gali būti, gali nepasiteisinti. Žinoma, mes dabar siekime sumažinti operacinės e, nuskaštus, tačiau nežinia, ar pasieks, pavyks to pasiekti. Bet to Berikas supranta, kad reikia naujų e, variantų, e, siekiant atsijėti INSI ir taip pat išsiaiškinti, kas daugiausiai naudos turės iš priimto sprendimo. Mes raginame savo rekomendacijų dokumente pasirinkti specifines struktūrinės priemonės, kurios būtų priimamos tik tai tokiu atveju, jeigu bus įsitikinama, kad nauda, naudos turės visi vartotojai, o ne tik tai tokie vartotojai, kurie tik e, kartais naudojasi tam printingo ryšio paslaugomis. Taip pat labai svarbu, kad būtų teikiama parama tai kritiniai didžiai daugumai rinkos E, subjektų. Jeigu mes pasirinksime netinkamą variantą, tai mes apskritai nepadėsime vartotojams. Mes dabar kartu su vartotojais, su pramonės atstovais ir komisija derimas dėl tinkamiausio sprendimų. Dėl visų šių priežasčių mes labai atsargiai vertiname komisijos pasiūlymą imti struktūrinių priemonių. Mes manome, kad mažmeninių kainų reglamentas dar negali būti panaikintas tol, kol nesustiprės rinkos jėgos ir kol jos pačios negalės veikti savarankiškai. Mes manome, kad e, dar per anksti atsisakyti šio reglamento. Jeigu mes norime išsaugoti tas maksimales mažmeninės kainas arba kainų ribas per artimiausius metus, tai mes turime suformuoluoti klausimą, koks turėtų būti tų kainų lygis arba riba. Komisija yra pateikusi atitinkamą strategiją, kuri padėtų sustiprinti kompeticiją, tačiau mes vis dėlto šiuo metu negalima nustatyti, kokiu lygiu galima mažinti tą maksimalę kainą. Mes sutinkame, kad komisija nori spręsti problemas, tačiau nežinome, kaip tai padaryti. Taip pat norime pasakyti, kad Berikui labai svarbi pusiausvyra e, mažinti maksimalias kainas, kurias siūlo mažinti komisija iki 2014 metų Šiuo metu mūsų manimų mažmenė priekyboje yra taikomas 200, 200 procentų e, marža. Ir manome, kad e, tai yra tris kartus daugiau negu maksimali riba. Turint omenyje tą neužtikrintumą ir ilgą laikotarpį, per kurį galios reglamentas, manome, kad 2015 metais reikėtų atlikti peržiūrą, kurios siekia komisija ir tos peržiūros metu būtų galima dar kartą įvertinti visą strategiją. Šitas reglamentas turėtų dar kartą įvertinti, ar rinkos jėgos stimuliuojamos e, struktūrinių priemonių ar nestimuliuojamos jau turi poveikio kainoms Taip pat reikėtų įvertinti, kokių lūkesčių galima turėti kainų adresu per artimiausius e, dešimt metų. Bet to dešimt metų laikotarpis yra pakankamai ilgas, turint galvoje raidą rinkoje, ypač mobiliųjų paslaugų rinkoje. Todėl peržiūra galėtų būti vykdoma kas dviejį, treji metai. Kitas dalykas, reikės įvertinti, ar reikės tęsti tą maksimalios kainos nustatymo praktiką. Taip pat reikės įvertinti santyki tarp mažmeninės ir didmeninės prekybos. Taip pat pabaigoje norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, kurie nesispindi komisijos pasiūlyme. Berekas norėtų kad būtų atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Pavyzdžiui, mes manome, kad būtų svarbu toliau tęsti reglamento, kuris buvo priimtas 2010 metais, kuris užkirta kelią tam šokui, kurį patiria vartotojai gavę e, sąskaitas. E, dažnai vartotojai nuvykę į kitą valstybę ir naudodamiesi tarptinklo ryšio paslaugomis gauna tūkstantinės e, e, sąskaitas, nors tos paslaugos, kurios, kuriamis naudojasi, nebuvo skirtingos, skiriasi, neskyrėsi nuo tų, kurias vartojo savo šalyje. Mūsų manimo reikėtų suvienodinti šitą rinką, tai būtų naudinga ir operatoriams, ir uh, keliaujantiems į kitas šalis vartotojams. Galvodami apie bendrą rinką mes turime pagalvoti ir apie paslaugas visos Europos mastu. Baigdamas norėčiau dar kartą pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra labai įdomus. Komisijai ir Berekui labai svarbu apginti vartotojų interesus. Mes pateikėme savo pasiūlymų, kurie galėtų sustiprinti komisijos pasiūlymą. Taip pat mes siekėme ir toliau ieškoti struktūrinių sprendimų, kurie galėtų sustiprinti rinką tarptautinėme tarptinklinio ryšio, tarptautiniai tarptinklinio ryšio rinkoje. Ir žinoma, mes esame pasirengę teikti visokiojopę konsultacinę ir techninę pagalbą. Ir tikimės jūsų paramos. Dėkoju. Tai buvo išsamus vertinimas, komisijos pasiūlymo vertinimas ir daug kolegų nori pasisakyti šią temą. Tiesiog manau, kad eilės tvarka suteiksiu žodį, pane Del Castillo. Kalbėsiu trumpai, ponė pirmininkė, kad ponas Fontein dar galėtų atsakyti į mano klausimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija pateikė e, šitą įvertinimą, e, poveikio įvertinimą, nes man atrodo, kad šita institucija uh, iš tiesų yra svarbi ir jos veikla šioje srityje yra svarbi, nes mes visi siekiame konkurencingesnės rinkos, bet to mes siekiame integruotos rinkos tarp tinklinio ryšio srityje. Kalbant apie balso e, ryšį, taip pat duomenų perdavimą ir SMS žinutės. Visų pirma, mes gavome šitą e, Berek ataskaitą, aš vakar ją galėjau trumpai peržvelgti e, ir susidaryti įspūdį ir dabar šiandieninis pasisakymas vadovo papildė dar tą ataskaitą ir mano pamastymai būtų tokie, Tai aišku dar nėra kažkokios galtinės išvados, tai yra tokie, tokie pirminiai pamastymai, nes mes dar parlamente iš esmės nagrinėsime šios dokumentus. Taigi man atrodo, kad dabar yra labai svarbu E, jau dabar analizuoti šitą BEREK ataskaitą, nes paskaičius tą ataskaitą ir paklausius tai, ką jūs dabar pasakėte ir ne, ne, nežinant komisijos pasiūlymo susidaro įspūdis, kad čia kalbama tik apie kažkokius niuansus, kažkokias detalės. Komisijos pasiūlymas ir komisijos analizė galėtų iš esmės būti traktuojami kaip problema. Tačiau juk mes čia kalbame ne tik apie detalės, ne tik apie kažkokius niuansus. Ir galbūt aš čia dabar sakydama, kad remdamiesi Berek ataskaitą galime teikti, kad neužtenka struktūrinių reformų, greta tų struktūrinių reformų mes taip pat turėtume išlaikyti viršutinės kainų ribas, ypač kalbant apie e, stambius klientus. Komisija teigia, kad dėl struktūrinės reformos nereikia tos aukščiausios kainų ribos, o Berek sako, kad net jeigu ir bus vykdoma ta struktūrinė reforma, vis tiek reikės išlaikyti viršutinės kainų ribas, kad galėtume įsitikinti, ar tos struktūrinės reformos yra pakankamos ir kad e, ir pažiūrėti, ar tikrai atsiranda daugiau konkurencijos šioje srityje. Taigi, remdamasi šitais teiginiais, norėčiau užduoti du klausimus. E, paklausiu dėl dviejų dalykų, kurie man iki šiol nėra pakankamai aiškus. Iš vienos pusės yra pripažįstama, kad operatoriai e, tarsi vykdo sąlygas, e, pirmojo ir antrojo reglamento sąlygas. Taigi, tarsi mes galime būti tikri, kad operatoriai pagerino situaciją ir kad jie e, laiku įgyvendins naujas nuostatas, tai yra tą vadinamąją struktūrinę reformą. Tačiau e, paradoksalu, e, bet e, ele, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija e, šiek tiek su nepasitikėjimu žvelgia į tą situaciją ir jos nepasitikėjimas yra didesnis negu komisijos ir e, to nepasitikėjimo pagrindas yra kainos. Jeigu e, įgyvendinsite struktūrinę reformą, tai nebus taip paprasta, jau vien iš techninės pusės tai yra sudėtingas dalykas. Tačiau e, pavyzdžiui, pakeisti operatorių tarp tinklinio ryšio metu nėra taip paprasta, kaip atrodo. Tam reikia e, pasitelkti tam tikrą techninį kūrybiškumą. E, taip pat yra siekiama mažinti e, didmeninės kainas, kainas didelė, stambiem e, klientam. Taigi man kyla klausimas, ar tai negalėtų turėti neigiamo poveikio e, skaičiui operatorių, kurie galės dalyvauti tarp tinklinio ryšio rinkoje. Nes iš vienos pusės reikia ir investicijų, ir tuo pačiu metu reikia mažinti didmeninės kainas. Taigi šitie reikalavimai gali e, sąlygoti tai, kad e, tai turės neigiamą poveikį operatoriams. Aišku, tai yra teorija, tik tai tokie teoriniai apmąstymai, tačiau kol kas nėra jokių argumentų, nei kurie paneigtų e, tuos pamastymus, nei patvirtintų. Taigi, kaip jau minėjau, tai yra tokie mano pirminiai apmąstymai ir norėčiau paklausti, ar yra jau tam tikrų precedentinių įvykių, ypač kalbant apie antrąjį roamingo e, tarptinklinio ryšio reglamentą. Ir jau buvo minėtos įvairios priežastis dėl, tų, dėl tos struktūrinės reformos, tačiau vis tiek išlieka atviras šitas klausimas ir, ir parlamentui šitas klausimas bus ir toliau aktualus, nes mums yra aktualu e, turėti konkurencingą rinką. Ir kaip tik e, dabartinio Europos parlamento parlamentarai ypač yra e, susiję su to su tomis tarptinklinio ryšio paslaugomis ir su tuo, kad nėra pakankamai konkurencijos e, tarptinklinio ryšio rinkoje. Taigi tokie būtų mano pamastymai ir mano klausimai ir manau, kad tai atsispindės ir tolimesnėse mūsų diskusijose šią temą ir aišku, tai atsispindės ir, ir balsavimuose parlamente. Nežinau, ar jūs dar turėsite kažkokių papildomų argumentų, kuriuos galėsite mums pateikti. Uh, Jeigu ne, tai tuomet mes vėliau galėsime su e, Berek diskutuoti šią temą. Paul Rubich, dėkoju už puikų tyrimą, už puikus pasiūlymus. Vienintelis klausimas, kuris liko, tai yra kainų e, viršutinė riba duomenų perdavime. Jeigu mes, pavyzdžiui, pasižiūrėsime, į savo telefoną, tai matysime, kad dažnai gauname žinutę, kad um, apie atitinkamą kainą už 100 um, kilobaitų perdavimų, perdodamų duomenų. Tai reiškia, kad jeigu mes remsimės praktiniu pavyzdžiu ir jeigu, pavyzdžiui, pasikrausime į savo telefoną uh, žaidimą, kurio kurio, ar, ar pavyzdžiui, ar, ar filmą ir tai e, truks tas e, persisintimas, truks e, valandą, tai tuomet reikės mokėti 9900 eurų už vieną gigabaitą. Jūs sakote, kad viršutinė riba yra 500 eurų už vieną gigabaitą. Mano šalyje, Austrijoje, aš už vieną gigabaitą e, duomenų moku vieną eurą. Taigi, jeigu aš filmą e, parsisiųščiau ir tas parsisiuntimas truktų valandą Austrijoje, aš mokėčiau vieną eurą ir už tą patį filmą Belgijoje mokėčiau 13 tūkstančių eurų. Taigi mano klausimas būtų dėl šitų kainų. Norėčiau paklausti, apie kokį filmą jūs čia kalbate, nes nuo to priklausys, kaip atsakysime į šį klausimą sako pirmininkas. Toliau kolega von Nistelerau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Užduosiu trumpą klausimą. Puiku, kad mes turime komisijos pasiūlymą. Galbūt būtų gerai išgirsti to pasiūlymo pristatymą ir Strasbūrę. Turime ataskaitą, įvertinimą To nebuvo pirmojo pasiūlymo atveju, todėl aš siūlyčiau, kad mūsų komitetas surenktų klausimus šią temą, kad mes galėtume e, išklausyti ir to sektoriaus atstovų informaciją. Manau, kad tikrai klausimas šią temą būtų prasmingas dalykas. Toliau kitos pastabos. E, kalbant apie tarptinklinį ryšį, E, mes turėtume jį e, organizuoti taip, kad būtų vieninga kainų struktūra, kad ji tarnautų klientams. 2007 e, metais buvo siekiama priderinti tarp tinklinio ryšio kainą su vidaus ryšio kainomis. Ir komisijos atstovas minėjo, kad dabartinis reglamentas ne tik sumažino kainas, bet ir padidino maržas. Tai atrodo, kad čia įvyko kažkoks stebuklas. Mes turėtume kiek įmanoma greičiau tarp tinklinio ryšio kainas e, suderinti, suvienodinti su vidaus ryšio kaina, kainomis. T Tačiau jeigu kas nors nesisiunčia um, e, duomenų, tai jam šita situacija atrodo tikrai nesuprantama. Tai ar mes galime e, siekti, kad iki 2015 metų būtų suvienodintos tos kainos, apie 2020 metus net nenoriu kalbėti, nes tai yra labai toli. Norėčiau, kad mes ES turėtume konkurencingą rinką ir kad ji veiktų. Ačiū. Netsaros. Ponas Metszáros. Kur, szeretném megköszönni a bereknek és a bizottságnak és a beszámolót, és nagyon... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Berikui ir komisijos atstovui už įvadinės mintis. Labai malonu, kad šitas klausimas aptariama čia, todėl čia paklausti ir Bereko atstovo, ir komisijos atstovo štai ko. Ar galvodami apie reglamentą jūs atsižvelgėte ir į mažas valstybės, kadangi jos pralaimi, kai yra nustatomos maksimalios kainų ribos. Aš esu iš Slovakijos, tačiau ir Bulgarija ir kitos valstybės yra patekusios į tą pačią situaciją. Pavyzdžiui, ir Lenkijoje yra didžiulis kainų skirtumas, kartais netgi dešimt kartų, kartai dešimt kartų skiriasi mobiliųjų telefonų paslaugų tarifai. Periko atstovas minėjo, kad dar kurį laiką reglamentas bus reikalingas ir jūs vis dėlto kalbėjote apie Europos masto tarifus. Aš tikiuosi, kad vieną dieną tokie tarifai bus suformuluoti ir tai bus naudinga ir mažiesiems, ir e, vidutinio dydžio įmonėms. Kita vertus, nežinia, ar vien tik tai pačios rinkos jėgos galės sureguliuoti šią situaciją. Todėl norėčiau paklausti komisijos ir Beriko atstovų, ar nereikėtų imtis veiksmų artimiausių metų, kadangi tokie greiti veiksmai galėtų padėti mažoms valstybėms. 110 procentų pelno marža, mano manimu, yra niekaip nepagrįsta ir mes turėtume galvoti apie tuos skaičius, ypač mažose valstybėse. Pavyzdžiui, Slovakijoje yra tik tai trys mobilaus ryšiaus, ryšio e, e, operatoriai ir aš manyčiau, kad reikėtų priimti tinkamą sprendimą dėl kainų. Uh, thanks very much, uh, Chairman. A lot has already been asked. Will... Ačiū pirmininkė, jau daug pasakyta, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Buvo tikrai įdomu išklausyti komisijos atstovo pristatymą, tai pono Fonteno mintis. Turiu klausimą komisijos atstovui, gal galite papasakoti, paaiškinti, uh, kokia yra situacija lyginant patirtį su kitomis rinkomis, Junktinių valstijų, Pietų Korejos, kokia yra pelno marža ten veikiančių telekomo operatorių. Ar jie taip pat uždirba 100 procentų, ar, ar, ar ko, kiek jie uždirba, kad žinotume, kaip atitinkamai elgtis pas save. Jūs kalbėjote apie tai, kad labai sparčiai auga duomenų perdavimas tarp tinklinių ryšių, kad dabar tai sudaro 10 procentų rinkos dalis ir kad ta dalis e, auga toliau. Kai šis pasiūlymas taps reglamentu, galime daryti prielaidą, kad tas, e, ta, ta rinkos dalis dar labiau bus išaugusi. Ir kokia koks gali būti tos situacijos poveikis sangrūdoms rinkoje ir, ir kaip operatoriai rengėsi šį klausimą spręsti, ar pakanka infrastruktūros, ar, ar investicijos į infrastruktūrą spės paskui šį, šią tendenciją, šį planuojamą augimą. Ačiū. Okay. Um, Jeigu jūs neprieštaraujate, tai mes dabar padarysime pertrauką jūsų klausimuose ir suteiksime galimybę e, ponui Fontein atsakyti į jam užduotus klausimus. Ne, nesutinkate, tai tuomet tęsėme e, frakcijos taip pat turi klausimus, e, kitos frakcijos taip pat turi klausimus ponui Fonteinui, jūs dabar suteikėte galimybę paklausti tik tai Europos liaudės frakcijai. Tai gerai, mes tiesiog tęsime normalią procedūrą, e, išklausysime visų klausimų, o paskui išgir, išgirsime atsakymus. Atsiprašau, bet tokia yra situacija. Pone Hercog. Uh, thank you, thank you, Chairman. Uh, yes, I also wanted to... Ačiū pirmininkė. Uh, Aš taip pat norėjau pastebėti, kad sekretariatas turėtų geriau sugal, subalansuoti, sutikdamas galimybę nariams salėje užduoti klausimus. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Tarp tinklinis ryšys paskutinėje parlamento sesijoje buvo vienas svarbiausių parlamento projektų, taip pat ITRE komiteto projektas. Uh, ir manau, kad mes, parlamentas, esame nusiteikę svarstyti to dokumento poveikį 2014, nes tai yra europinio masto priemonė, tai yra aktualu Europos parlamento rinkimų kontekste, nes būtent tokiu būdu galima žmonės padėti suvokti, kodėl Europa yra svarbi. Kiti mano pastebėjimai yra techninio pobūdžio ir jie kol kas man rūpimi klausimai dar neaptarti. Man atrodo, po to, kai ši teisinė bazė bus pakeista, ji neigiamai atsilieps. Kad, tai neigiamai atsilieps moteriškų krepšių e, prekybai, nes, pažiūrėjau, šiuo metu aš nešiojusi tris mobilius telefonuos Ir aš tikiuosi, kad bėgant laikui man užteks vieno mobilaus telefono, nes man tai nebuvo minėta, bet jeigu tie minėti pokyčiai, techniniai pokyčiai bus įgyvendinti, tai bus viena didžiaus, vienas didžiausių privalumų. Ir manau, tai bus naudinga ne tik moterims su krepšiais, bet ir vyrams, nes bus galima rinktis vieną sprendimus, kurie bus, pavyzdžiui, naudingesni šeimai, arba reiktis pasiūlymą, kurie bus naudingesni kitame kontekste. Taigi vieną telefoną nešiojusiu, kurį naudoju kalbėti su šeimos nariais, kitą su partijos kolegomis, trečią su žmonėmis Vengrijoje ir taip toliau. Taigi, jeigu įmanomas toks, toks techninis sprendimas, aš norėčiau nešiotis tik vieną mobilų telefoną ir paspaudusi mygtuką pereiti iš vieno uh, iš, iš vienos sistemos į kitą. Ir jeigu to, tai įmanoma, jeigu mano svajonė gali būti gyvendinta, tai šis teisės akto pasiūlymas tikrai fundamentaliai pakeistų padėtį šioje srityje. Taigi, dar vienas klausimas. Tikiuosi, kad techniškai tai bus įmanoma ir lengva. Tuomet iškils didesnė rizika, kad vartotojai pamirš save. Pavyzdžiui, kai žmonėms tenka mokėti labai didelės sąskaitas, apmokėti labai didelės sąskaitas, jeigu pamiršti pereiti iš vieno operatoriaus į kitą. Tai kaip, kaip užtikrinti, kad žmonės ne savo norų ne, neprivalėtų mokėti dėlių sąskaitų, kad nepamirštų, jog reikia pereiti iš vieno operatoriaus į kitą ir, ne, ir nepamirštų tiesiog netyčia to. Sutinku, kad sąskaitos turi būti supaprastintos, jos turi būti kažkokio europietiško pavyzdžio ir po dviejų dienų gilinimosi sąskaitas aš nusprendžiau, aš aš nusprendžiau duotis tik interneto paslaugos teikėjai, bet paskui man ta paslauga buvo iš vis išjungta ir aš, man teko kreiptis, pa, pa, prašyti eksperto pagalbos. Ačiū. Kolegė Lamberts. First, uh, Ponas Lambert, ačiū pirmininkė. Turiu klausimą komisijos atstovui. Prieš e, pasiūlymą, kuomet konsultavote su e, interesų grupių atstovus. Ar jūs konsultavote su vartotojų organizacijomis Europoje ir ne tik dėl kainų? Ir kok, ką jie pasakė? Ar vartotojai, kaip vartotojai vertino siūlomas struktūrinės priemonės? Ar jie mano, kad tos priemonės yra priimtinos vartotojams? Aš tikiuosi, kad jūs pasitarėte su vartotojais ir nelaukite ir nedelsėte. Turiu klausimą Berekui apie viršutinės kainų ribas. Aš, su, aš pritariu jūsų išreikštam požiūriui, ypač dėl to, kad e, kainų ribojimas numatytas ilgesniam laikotarpiu gali būti nepraktiškas, bet aš noriu pasitikslinti, kai kalbėjote apie mažmenos ir didmenos kainas, ar jūs siūlote numatyti kažkokius santykinius kainų skirtumus tarp didmenos ir mažmenos kainų. Aš norėčiau, kad paaiškintumėte tai, ką sakėte. Mane, mane ypač nustebino viena iš skaidrių, kuriuose atsispindi tendencija e, nustatyti didžiausią įmanomą kainą. Man tai primena monopolistinės organizacijos elgesį, monopolį turinčios institucijos elgesį. Ir noriu paklausti, ar e, Digikom domėjosi šią situaciją, nes galbūt reikia ne tik struktūrinių pokyčių kainų skirtumo reguliavimą, bet Digikom galėtų padėti pakreipti vis, pa, viską pageidaujamą kryptimi, nes mes domėjomės ir kitais veikėjais rinkoje ir galbūt reiktų pasigilinti labiau į šią situaciją. Paprastai visose šalise yra tik ribotas skaičius operatorių ir susitarti dėl kainų, su, sudaryti monopolinį susitarimą dėl kainų nėra taip uh, sudėtinga. Ir tikrai komisija tuo tikrai domėjusi. Ačiū. Pone Toja. Ačiū, <coughs> prezidentė. Dėkoju. Kaip jau minėjo kolegė Hercog, mūsų uždavinys e, buvo e, paskutinėje kadencijoje, e, sprendžiant tarp tinklinio ryšio problemas, pagerinti Europos įvaizdį tarp vairuotojų. Tačiau iš tiesų nebuvo paprasta siekti šio tikslo, todėl manau, kad mes turime remtis savo teigiama patirtimi, net jeigu jinai yra ir tik iš dalies teigiama. Ir dabar pradėti veikti ryštingiau, drąsiau. Duomenų perdavimas turėtų taip pat būti įtrauktas iš tas nuostatas ir šioje srityje taip pat turėtume e, elgtis ryštingiau, kad vartotojam e, pateiktume aišku rezultatą. Taip pat pritarsiu prieš mane kalbėjusiems kolegoms, kad mes turime siekti kiek įmanoma greičiau suvienodinti tarp tinklinio ryšio ir vidaus, rinkos, e, ir vidaus ryšio kainas, jeigu mes kalbame apie bendrąją rinką. Mes juk tampame vis mobilesni ES ir net jeigu jau dabar negalime iš karto pasiekti šio tikslo, tai dabar turime bent jau bandyti panaikinti tam tikras kliūtis, pavyzdžiui, suvienodinti aukščiausios kainų ribos apibriešti. Mes girdėjome, pavyzdžiui, vartotojų atstovų pasisakymus, e, pateikė, buvo pateikti tam, tikrus, tam tikri duomenys, kuriuose buvo matomas didžiulis skirtumas tarp kainos ir e, tos kainos, kurią moka operatorius. Tai yra e, skirtumas tarp operatoriaus kainos ir tarifo, kurį moka vartotojas. Taigi vartotojų organizacijos e, tikrai sąmoningai pateikė tokius duomenis ir norėčiau paklausti komisijos, kaip galima pateisinti tokią situaciją. Mes turime e, tikrai e, siekti, kad operatorių pelno marža būtų e, racionali, būtų, būtų protinga. O dabar mes matome, kad yra didžiuliai skirtumai tarp tų e, kainų, kurias moka e, operatoriai ir tarp to, ką moka vartotojas, pavyzdžiui, Italijoje ir už Italijos ribų. Aš esu E, ambicinga, nesu tokia ambicinga kaip kolegė e, Herzog, turiu tik vieną mobilųjį telefoną ir e, kaip vartotoja moku tam tikrą kainą dėl to. Todėl, jeigu yra skirtumas tarp mažmeninių ir didmeninių kainų, tai man neaiškus, kodėl yra tas skirtumas būtent toks. ar tomis kainomis mes norime pasitarnauti operatoriams, ar mes norime atverti rinką kitiems operatoriams, ar tiesiog bandome apsaugoti rinką, išsaugoti ją tiems keliems e, operatoriams, kurie dabar joje dalyvauja. Jeigu taip yra, tai tuomet galime įtarti čia e, kartelinius susitarimus. Taigi, manau, kad mes turime siekti pagerinti vartotojo situaciją ir siūlyti tokius tarifus, tokias kainas, kad tarp tinklinio ryšio ir vidaus ryšio kainos būtų e, vienodos. Jeigu, pavyzdžiui, aš naudojusi dviejų operatorių paslaugomis, ar tai apskritai techniškai yra įmanoma, ponė Dekastijo kla, e, uždavė šį klausimą, tai būtų įdomus aspektas vartotojams, tačiau kokios yra techninės sąlygos, Ar tai nebus per, didelis, per didelė techninė našta e, operatoriams? Ar tai bus patrauklu, finansiškai patrauklu e, operatoriams, ar mes čia dabar tiesiog kalbame apie tokį grinai teorinį sprendimą. Na ir baigdama norėčiau palaikyti tą poziciją, kad Europoje mes turėtume išlaikyti e, egzistuojančias kainas, kol nėra visiškai atviros vieningos rinkos. Kolega, kolegė Hall. Atsiprašau. Noriu padėkoti už abiems atstoms už tikrai įdomius pasisakymus. Komisija teigia, kad jos pasiūlymų uh, E, virtualaus mobilaus tinklo operatoriams bus suteiktos galimybės patekti į rinką, nes jie dabar turi problemų. Tačiau maži operatoriai ypač susiduria su problemais, o ypač maži operatoriai mažose valstybėse, nes tie maži paslaugų teikėjai dažnai nėra sudarę, neturi, di, di, nėra di, didžiulių tarp valstybinių e, įmonių nariai. Ir mes visi iš praktikos žinome, suvokiame, kad lygių, lygios galimybės dar nėra užtikrinamos visiems. Ir dažnai tarp tinklinio e, ryšių, skambutis tarp tinklinių ryšių kartais negali įvykti, nes nėra ryšio tarp skirtingų e, paslaugų teikėjų. Ir aš tik galbūt Berek dirbantis Rygoje asmeniškai tuo turėjo progos įsitikinti. E, Kalbant apie komisijos pasiūlymą, aš pasigendu paslaugų kokybės analizės. Taip pat pasigendu bandymų užtikrinti lygias galimybės visiems, kuomet visi skambučiai ir trump, trum, trum, trumpieji pranešimai traktuojami vienodai. Toliau kalbant apie konkurenciją. Ar ne, juk pagrindinė problema yra tai, kad didieji operatoriai nenori konkurencijos, kad jie visai patenkinti tuo, kad jie, jie turi galimybę nustatyti aukščiausią įmanomą kainą. Ir jeigu mobilaus ryšio teikėjai privalės privalo teikti tarptinklinį ryšį tam tikromis sąlygomis. Jie bando situaciją keisti, teikdami specialius pasiūlymus ir tuomet jie užsitikrina, patys gauna tą paslaugą už mažesnę kainą. Tas pats vyksta ir gai, dujų ir elektros tiekėjų rinkose. Pavyzdžiui, kuomet e, tiekėjas siūlo rinktis iš jo, imti iš jo ir dujas ir elektrą ir tuomet jis tiekia viską mažesnę kainą. Na, panašiai visa konkurencijos idėja, man atrodo, gali tiesiog žlugti šioje situacijoje. Angelika Nybler. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už vertinimus ir už situacijos pristatymą ir taip pat už tarptinio ryšio reglamento pristatymą. Aš prisimenu kai kuriuos kolegas, kurie anuo metu 2000 metais priminėjo tą labai svarbų politinių aspektų reglamentą. Tuo metu vyko arši rinkiminė kampanija ir po to mm, buvo tiesiog sustatytas vaizdas, kad mes iš tikrųjų rūpi, rimtai rūpinamės piliečių interesais. Labai svarbu, kad šitas klausimas ir toliau būtų nagrinėjimas parlamente. Tuomet kolega Rūbich buvo pranešėjas ir jisai rengė parlamento bendrą nuomonę. Aš tuo metu prisimenu, kad mes tuo met šitą tarptinklo ryšio reglamentą vertinome labai palankiai ir manėme, kad reguliuojant šitas tarptinklo ryšio paslaugas bandėme atsižvelgti ir į tarifus nacionaliniu lygmeniu. 2007 metais mes taip pat galvojame apie duomenų perdavimą tarp tinklinių ryšių. Tuo metu tai nebuvo labai išplitusi praktika ir nemanėme, kad reglamente būtų reikalinga atitinkama nuostata. Tačiau dabar manome, kad tokie veiksmai tampa reikalingi dėl pasiūlymo nesusidariau savo galutinės nuomonės, aš tiesiog e, bandžiau įsigilinti į tas struktūrinės priemonės, kurios kurias pateikė komisija ir Berek atstovas, aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų pirmiausia pagalvoti apie maksimales kainų ribas Politiškai vertinant tai, žinoma, nėra labai naudingas žingsnis, tačiau jeigu jis yra būtinas, kitaip mes negalime nieko e, pasiūlyti. Iš esmės šitas principas man priimtinas ir aš norėčiau padėkoti Berek atstovų ir komisijos atstovui ir kartu paprašyčiau, kad jie aiškiai pasakytų, kokias konkrečias priemonės ketinama taikyti. Ir taip pat norėčiau paklausti Beriko atstovų. Jeigu atsiejimas būtų siūloma kaip viena iš struktūrinių priemonių ir tuomet būtų užtikrinta prieiga naujiems paslaugų teikėjams. Norėčiau paklausti Berek atstovo, ar konkurentai nesuskundė dėl to, kad e, buvo užkirstas kelias patekti į rinką dėl kainų politikos. Žinoma, aš norėčiau pasidomėti teikėjų nuomonės. Ir trečia, labai svarbu turėti omenyje ne tik vidaus rinką, bet ir pasistengti įtraukti į e, reglamentą ir tas kainas, kurios yra taikomos ne ES mastu. Reikėtų bandyti spręsti ir šią problemą. Kolega Rubich kalbėjo apie ES problemas, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tas sąskaitas, kurios yra gaunamos, sakykime, iš Izraelio ar iš kitų valstybių, kai pasinaudojama tarptinklinių ryšių ir tiesiog persisiunčiamas vienas puslapis teksto. Aš manau, kad į šitos klausimus reikėtų įsigilinti ir norėčiau paklausti, kodėl uh, komisija nesijėmė jokių žingsnių spręsti šią problemą. Kolega Tikau. Kaip ir anksčiau kalbėjusieji, aš norėčiau pabrėžti, kad ES piliečiai entuziastingai sutiko e, reglamentą dėl tarptinklinio ryšio. ES piliečiams buvo akivaizdu, kad situacija tuoj pat pagerėjo. Tačiau vis dėlto telekomunikacijos srityje rinka veikia ne taip sėkmingai, kaip mes pageidautume. Todėl reikalingas šitas reglamentas Tačiau, nepaisant šio reglamento, vis dėlto tarifai yra maksimalūs, leistini pagal reglamentą. Taip pat pasitaiko ir tokių atvejų, kai yra taikomi specifiniai tarifai, o ne Europos masto nustatyti tarifai ypač kai yra siunčiami duomenys tarp tinklinio ryšio ryšių ir dėl to vartotojai labai dažnai skundžiasi. Mūsų manimų labai svarbu suvienodinti kainas ir taikomas SMS trumposiom žinučiom, žinutėms ir sulyginti jas su nacionaliniu lygiu taikomomis kainomis. Šitas kainų sulyginimas būtų labai sveikintinas dalykas. Aš taip pat manau, kad reikėtų numatyti ir trumpųjų žinučių perdavimo laiką Kartais labai svarbos trumposios žinutės nepersiunčiamos valandas, kartais netgi ir ištisas dienas. Ir kainų būna skaičiuojama ta pati. Taigi reikėtų numatyti pernimą laikotarpį, kol bus nustatytos vienodos kainos ir per tą pernimą laikotarpį ir parodyti, kokią naudą turėtų ir verslas, ir galutinis vartotojas. Kol kas labai sunku įsivaizduoti, kokią naudą vartotojui atneš komisijos siūlomos struktūrinės priemonės. Pavyzdžiui, kalbant apie 13 straipsnį, reikėtų pasakyti, kad čia yra formuluojamos sąlygos, kada galima atsisakyti maksimalių kainų mažmeninėje ir didmėje prekyboje. Mes manome, kad tokios priemonės yra taikytinos tik tada, kai jau bus pritaikytos struktūrinio pobūdžio priemonės, kai jos pradėjo veikti ir kai jau pradėjo uh, veikti ES rinkos savireguliavimo mechanizmai. Būtų labai naudinga, jeigu Berikas rinktų duomenis apie kainų tendencijas e, trumpųjų žinučių tarp tinklinio ryšio paslaugas teikiant apibendrintų šią informaciją ir bent kartą, du kart, bent kartą per metus pateiktų tą informaciją parlamentui. Mobilaus ryšio telefono savininkams turėtų būti numatyta galimybė pakeisti operatorių tada, kai yra reikalingos tarptinklinio ryšio paslaugos. Ta pati SIM kortelė turėtų leisti e, pakeisti operatorių. Aš tikiuosi, kad dar bus išsakyta labai daug įvairių nuomonių, tačiau apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad šitas reglamentas yra labai reikalingas. Mes per pasarosius metus e, nuolat kartojame, kad toks reglamentas yra būtinas ir dabar mes džiaugiamės, kad yra siūlomos, siūloma toliau mažinti maksimales kainas, mažinti jas palaipsniui ir kad būtų taikomos struktūrinės priemonės, kurios padėtų e, padaryti vidaus rinką dar labiau uh, konkurenc, konkurencinga dėl maksimalių kainų ir tarifų e, vidutinio dydžio ir didelio dydžio įmonėms manome, kad tokios kainos būtų nustatomos iki 2015 metų. Komisijos atstovas ir Berek atstovas gavo labai daug klausimų. Pirmą suteiksime galimybę atsakyti Berek atstovui. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, and, uh, and thank... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems už išsakytus pastebėjimus. Aš išgirdau daugybę pastebėjimų, kuriuos, man atrodo, ne, ne, nereikia atsakyti, bet taip pat buvo užduota nemažai klausimų, kuriuos pabandysiu atsakyti. Manau, kad Berek atstovas e, pristatys klausimus, susi, kurie buvo siejami su jo išsakytomis, su jų išsakytomis mintimis, o aš bandysiu atsakyti į tuos, kurie buvo skirti man. Pone Dekastijo svarstė, kuo iš esmės skiriasi komisijos požiūris ir Berek požiūris. Jai atrodo, kad Berek nepasitikė operatoriais, o komisija uh, juos optimistiškiau vertina, sprendžiant pagal priemonės, kurias teikiame savo pasiūlyme. Gali susidaryti toks įspūdis klausantis pono Fonteino ir klausantis mano pasisakymo. Mes manome, jog struktūrinės priemonės, kurias siūlome, paveiks rinką. Ir jeigu tuo tikime, tai tuomet suvokiama, kad reikia numa, su, sukurti paskatas operatoriams, kad šie š, sprendimai gyvendintų kiek įmanoma sparčiau. Operatoriai turi gyvendinti tuos sprendimus. Galima patvirtinti teisės aktus su nuostatomis, tačiau jų galų gale praktiškai gyvendinti priemonės turi operatoriai. Taigi jie taip pat turi būti su mumis. Ir reikia numatyti paskatas kad, kad jie kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau įgyvendintų tas naujas nuostatas. Taip pat manome, kad reikia kurti paskatas, kurio, kurios skatintų juos imtis tų veiksmų. Ir, ir tai susiję ir su at, atotrukio mažinimu. Ir mes tikimės, kad tas atotrukis tarp kainų sumažės iki 2016. Je, jeigu kainos tikrai taps konkurencingomis ir jeigu struktūrinės priemonės bus įdėktos laiku ir jeigu pasieksime pageidaujamų rezultatų. Be abejo, tuo pat metu reikia pasirūpinti kad jeigu mūsų vertinimai yra pernelik optimistiški ir kad jeigu tikrovėje taip nebus. Jeigu kažką reiktų tobulinti tose struktūrinėse priemonėse, tai tą ir reiktų padaryti. Tačiau reikia siekti pusiausviros, nes reikia užtikrinti ir naudą vartotojams. Bet reikia pasirūpinti ir tuo, kad pramonė, tas sektorius būtų suinteresuota įgyvendinti visas tas priemonės. Ponas Rubik kalbėjo apie e, duomenų siunčiamų tarp tinklinių ryšių kainą. Aš siūlyčiau kurį, dar keletą metų nebandyti pasikrauti iš interneto filmo, filmų naudojantis tarp tinklinių ryšių. Bet be abejo, tai yra problema, kurią sprendžiame ir stengsime užpildyti to, tos kainų spragas parsisiunčiant duomenys tarp tinklinių ryšių. Jeigu mes paliekame konkurenciją plėtoti savo eigą, mes turime numatyti taisyklės, kurios, reglament, kurios šiek tiek reguliuotų tą konkurenciją ir numatyti tam tikrą, tam tik, numatyti kainas, kurios bent jau minimaliai apsaugotų vartotojus ir turime suvokti, kad turime nepamiršti, kad kainos skiriasi, kainos, kurią žmonės moka savo šalyje ir kainos, kurią moka naudodamiesi kitos šalies operatoriaus paslaugomis. Bet tikėkime, kad situacija keisis greitai. Ponas Vanistelroj kalbėjo apie tai, kad vartotojams reikia pasirinkimo ir kad jie, jiems reikia daugiau skaidrumo. Būtent to mes ir siekėme, būtent to, tokią situaciją ir siekėme sukurti savo pasiūlymu. Taip pat buvo klausimas apie mažas valstybės. Ir buvo klausima, ar mūsų pasiūlyme skreipiamas dėmesys į ypatingą mažų valstybių padėtį. Mažmenos kainos, uh, kaip jau sakiau, mažmenos kainas apsprendžia numatytos didžiausios įmanomos kainos, tai čia didelių skirtumų tarp valstybių nėra. Jeigu pažvelgsime į alternatyves galimybės, skirtumų yra, tačiau dažnai tai alternatyvus pasiūlymai, alternatyvus operatoriai kitose šalise nesiūlo kainų, kurios būtų ženkliai žemesnės už didžiausią galimą nustatytą kainą. Dar kalbant apie mažas šalis ir mažus e, paslaugų teikėjus. Ir kaip mūsų pasiūlymas pasieks, kad maži operatoriai turėtų tokias pat galimybės, lygias galimybės kaip ir didieji operatoriai šiuo požiūriu, kalbėdamas apie tai, noriu pabandyti dalykus. Vis pirmas, atotrukis tarp mažmenos ir didmenos kainų. Jeigu norime sukurti pagrindą tikrai konkurencijai, mažmenos, dabar, dabartinės didmenos kainos turi būti vienodai prieinamos visiems mažiems, dideliems operatoriams ir, ir naujiems rinkos dalyviams kad jie galėtų siūlyti konkurencingas mažmenos kainas. Ir tuo požiūriu mūsų pasiūlymas ir kainų lygiai, kuriuos siūlome apriboti, kainos apribojimas, mes siūlome apriboti didmenos kainas. Tos kainos nėra orientuotos į tikruosius kaštus. Uh, Bet man atrodo, kad mūsų pasiūlymas būtų naudingas mažiems operatoriams ir galimiems naujiems rinkos dalyviams, nes taip jie visi įgytų galimybę konkuruoti su jau dabar rinkoje esančiais operatoriais. Ponas Beletas klausė apie padėti kitose rinkose, jungtinių valstijų, kitur. Deja, negaliu atsakyti šį klausimą. tarptinklinio ryšio rinka šiuo metu yra reguliuojama tik Europos Sąjungoje. Ir turime duomenis iš kitų pasau... operatorių, bet, bet kitose er, regionuose tokių situacijos nėra. Dažnai būna egzistuoja sutarimai, komerciniai sutarimai tarp operatorių. Uh, bet dėja aš neturiu informacijos apie padėtį kitur. Aš nieko negaliu pasakyti apie moteriškų krepšių priekybą ir negaliu prognozuoti, ar moteriški krepšiai nukentės dėl mūsų pasiūlymo, bet jei tai įvyks, nebejoju, kad bus rastas kažkoks sprendimas ir bus pasiūlyti nauji kitokie gaminiai, kurie atitiks pasikeitusią padėtį ir paklausą. Bet jeigu tai vyktų dėl tarptinklinio ryšio reglamento, aš džiaugčiausi tokia šio proceso baigtimi. Ponas Lambert klausė, ar mes tarėmės, konsultavomės su vartotojų organizacijomis prieš pristatydami savo pasiūlymą ir prieš surinkdami viešasias konsultacijas. Mes surengėme diskusijas su visais suinteresuotų organizacijų atstovais, taip pat ir vartotojų organizacijų atstovais ir, žinoma, sektoriaus atstovais. Įdomiausia ir tai, kas geriausiai iliustruoja tarpiklinio ryšio rinkos įvairovę, kalbant apie suinteresuotas grupės, visi pageidauja alternatyvių sprendimų. Reik, visi sutinka, kad reikia spręsti konkuren, konkurencijos problemą tarp tinklinio ryšio rinkoje. Tačiau tai, kad ne, tačiau nesulaukėme jokių pasiūlymų, jokių konkrečių pasiūlymų, kaip įgyvendinti struktūrinės priemonės. Ir kaip girdėjote, girdėjome iš Berek atstovo, Berek dar nėra įsitikinusi be, be tos prievalės teikti galimybę pasirašyti sutartis dėl visų paslaugų gavimo, kitų galimybių kaip ir nėra. Ir tik po viešųjų konsultacijų uh, kai pateikėme pasiūlymą, atsižvelgia į visus išdėstytus argumentus, mes manome, kad būtent tai yra teisingiausias kelias. Vartotojų organizacijos neišsakė jokių pastebėjimų dėl struktūrinių priemonių, nes jos tik dabar nagrinėja mūsų patiktą pasiūlymą ir aš nebejoju, kad netrukus išgirsime jų nuomonę. Žinoma, vartotojai nori, kad vartotojams būtų pasiūlytos pasiūlyta gera kaina ir, ir, ir geros kokybės paslaugos. Taigi, po viešųjų konsultacijų su vartotojų organizacijomis mes pasižymėjome, kad, kad svarbiausias prioritet, jų prioritetas yra kainų reglamentavimas. Taip pat, ar, ar iš tikrųjų rinkoje gali egzistuoti kartelis, ar uh, ar, ar kiti direktoratai domėjosi šią padėtimi. Ne. Tik 2000-aisiais tai buvo atliktas tyrimas, ištirta padėtis tarp tinklinio ryšio rinkoje ir jokių išvadų, ne, jokių tolesnių testinių veiksmų nebuvo. Nežinau, ar, ar galima teikti, kad egzistuoja kartelinis susitarimas, jeigu tai būtų, aš kaip šiusi konkurencijos direktoratą. gali būti, kad dėl reglamento, dėl nu- nuostatų numatančių viršutinę kainų ribą atsiranda spraga, atsiranda e, paskata sudaryti tokius kartelinius susitarimus. Bet kiekvieną, kas tris mėnesius Berek skelbia e, kainų apžvalgą ir pasižiūrėjus ją lengva yra pasidaryti išvadas, ar iš tikrųjų yra laikomas reglamento. Na, visi operatoriai uždirba, aišku, iš to ir džiaugiasi tokiu gyvenimu. Galbūt tai susijęs su reglamento nuostatomis ir būtent taip pat ir dėl tos priežasties reikia ieškoti uh, alternatyvių sprendimų. Buvo užduotas klausimas apie tai, kas iš esmės yra tos struktūrinės priemonės ir ką mes manome. Ir kuo skiriasi BEREK ir komisijos nuomonės. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Yra patikti du pasiūlymai. Numatoma prievalė teikti sutarti, siūlyti sutartį dėl visų paslaugų įgyjimo ir visi, kurie nori teikti tarp tinklinį ryšį, turės galimybę tok, tok, tokias paslaugas pirkti iš mobilaus ryšio operatorių. Ir mes su Berek sutarėme, kad ta, tai yra priemonė, kurią turėtume tai siūlyti. Kita galimybė yra atskirai teikti tarp tinklinio ryšio paslaugą, atsiejant ją nuo kitų paslaugų. Ir buvo užduotas klausimas, ką tai duotų operatoriams ir ką tai pasiūlytų vartotojams. Pradėsiu nuo vartotojų. Vartotojams tai suteiktų galimybę pasieškoti patrauklesnių tarptinklinio ryšio pasiūlymų ir, ir, ir, ir jie galėtų rinktis tar, tar, kitą tarptinklinio ryšio paslaugos tikėję nei, nei, tas, nei jų kitų paslaugų nacionalinis teikėjas. Ir dėl to mes manome, kad būtina atsėti tas paslaugas, paslaugų teikimą, kad atsirastų galimybė operatoriams teikti, pavyzdžiui, tik tai tarp tinklinio ryšio paslaugą. Jeigu bus numatoma prievalė užtikrinti prieigą, tai bus sunku tiems operatoriams, kurie nori, teikti, tik, kurie nori veikti tik tarp tinklinio ryšio rinkoje, dalyvauti, tai daryti, jeigu atsiranda galimybė atsietai tiekti skirtingas paslaugas. Tai ta galimybė atsiras. Reikia pagalvoti apie tai, kaip tas paslaugas atsijėti ir, ir išsiaiškinti, kokios priemonės yra būtinos. Dar buvo klausimas apie paslaugų kokybę ir buvo pažymėta, kad kartais trumpieji pranešimai labai ilgai keliauja kai, per tarptinklinį ryšį paslaugų kokybę paprastai stebi telekomas, telekomų tarnyba. Tai numatyta teisinėme, tame pagrindų teisinėme reglamente. Ten kalbama apie taip pat būtinybę teikti kokybiškas paslaugas. Ir man atrodo, kad aš atsakiau į visus klausimus, jei kažką pamiršau, tai pabandysiu dar kartą. Ačiū pirmininkė. Ja, berek... Tai tuomet dabar eilė Berek atstovui. Jis padės mums atsakyti kitus dar neišspręstus klausimus. Ačiū. Aš nekartosiu tų minčių, kurias išsakė mano kolega, aš norėčiau grįžti prie Del Castillo minties. Iš tikrųjų, komisija ir Berek sutarė iš esmės, kartais yra tam tikrų nuomonių skirtumų, bet iš esmės mes pritarėme Jeigu du ekonomistai būna salėje, tai dažniausiai būna trys nuomonės. Čia mes susidėmė ne su ekonomistais, bet su e, tarptinklinio ryšio paslaugų e, specialistais. Ir labai svarbu pasakyti, kad mūsų nuomonės dažnai skiriasi. Aš galbūt paminėsiu keturis dalykus, dėl kurių skiriasi mūsų nuomonės nuo komisijos. Dėl to e, pasitikėjimo, tikėjimo, kad struktūrinės priemonės gali atnešti tam tikros naudos, ypač tos priemonės, kurios siūlomos siekiant atsiekti, atsiekti e, paslaugas. Mums labai svarbu ne pats atsiejimo faktas, bet susivokti, kaip tai pakeis vartotojų elgseną ir koks bus poveikis rinkoje. Labai svarbu užtikrinti didesnį konkurencingumą ir geresnį pasirinkimą vartotojams, tačiau mes vis dėlto atsargiai vertiname tą naudą, kurios tikimasi šioje specifinėje rinkoje. Kitas dalykas kurį mes skirtingai vertiname, tai pavyzdžiui tų maksimalių kainų lygis. Mes manome, kad mažmeninės paslaugos teikėjas turi turėti gauti pakankamą naudą, pakankamą pelną. Kita vertus, reikėtų skatinti uh, E, e, kitų operatorių ateimą į rinką ir todėl mes turėtume toleruoti ir aukštesnės kainas, kad galėtume skatinti šitą procesą. Ir negalime, ir galbūt tada būtų galima tikėtis, kad konkurencija pati privers mažinti kainas. Mes tikimės, kad konkurencingumo galima laukti, tačiau vis dėlto 200 procentų pelno norma arba skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės prekybos mūsų manimo yra per didelis. Todėl šitas e, kainų skirtumas mūsų manimų yra pakankamai dosnus. Todėl galvojame, kad reikėtų mažinti šitą maksimalų uh, pelno lygį. Dėl mažmeninės prekybos maksimalių kainų ribų manome, kad jas reikėtų nustatinėti ir toliau. O po to, kai jau kainas galės reguliuoti pati rinka, tada bus galima atsisakyti šito reglamentavimo komisija siūlo atsisakyti tų maksimalių rygų 2015 metais, mes manome, kad reikia palikti šitas maksimalias kainas, tačiau nenustatant e, konkrečios datos, iki tol, kol rinka įrodys, kad pati gali savi reguliuoti. Jeigu, pavyzdžiui, pačios rinkos jėgos nesugebės, nustatyti konkurencinių kainų, tai jų maksimalaus lygio atsisakymas gali įnešti sumaišties rinkoje. Taip pat reikėtų pagalvoti apie nereguliuojamas paslaugas. ES mastu yra tam tikra niša, kai kainos nereguliuojamos ir todėl labai svarbu, kad šitų alternatyvų paslaugų kainos dažniausiai didesnės negu tos reguliuojamos kainos. Visą tai susijęs su konkurencija šioje rinkoje. Taip pat norėčiau dar kartą paminėti priemonę, kurią paminėjo kolega Fontein. Kaip reikėtų apsiginti nuo tų šokiruojančių sąskaitų, kurias mes gauname iš operatorių ne ES viduje. Atrodo, kad vidaus rinką reglamentuojantis teisės aktas nelabai gali e, užtikrinti tokių sąskaitų kontrolę labai svarbu teikti informaciją vartotojams, kur slypi e, pavojai, kai jie naudojasi e, tarptinklinio ryšio paslaugomis už ES ribų. Taigi reikia sutikti dėmesį į vartotojų interesų apsaugą. Iš esmės mes pritarėme komisijos nuomonėje, išskyrus tuos mano minėtus niuansus. Taip pat atsakysiu į keletą konkrečių klausimų, kuriuos pateikė parlamentarai. Dėl konkurencijos klausimų. Aš jau anksčiau minėjau, kad mes galime reguliuoti kainas ir užtikrinti, kad jos nebūtų didesnės negu tam tikro maksimalaus lygio. Mes iki šiol kontroliuojame kainas, tačiau vis dėlto e, daroma tuo šiokį tokį spaudimą konkurencijos procesams e, verslas nori konkuruoti ir nelabai norėtų, kad nustatėtų kainas kas nors iš šalies. Dėl atsiejimo priemonių, kurias siūlo komisija. Operatoriai turi pasiūlyti, žinoma, galimybę atsijėti paslaugos, jeigu jie to pageidauja, tačiau mes nesame įsitikinę, ar tai atneš naudą, ypač ar uh, nuo to sumažės teikiamų paslaugų įkainiai. Duomenų persintimo kainos e, ir dėl minėto pono Rubiko filmo e, e, persisintimo Austrijoje ir skirtingų kainų. Kai, kai dažnai yra pateikiama rekomendacija nepersiuntinėti duomenų, jeigu nesi įsitikinęs, kiek tai kainuos. Taigi duomenų persiuntimo kaina turi būti mažinama siekiant e, sulyginti ją su nacionaliniu lygmeniu taikoma kaina. Tačiau tai yra ilgas procesas. E, kaštai ir e, reikalaujama paslaugų kaina. Mes gruodžio mėnesį pateiktome vertiname, taip pat minėjome šitą dalyką. Aš nenorėčiau, žinoma, prognozuoti e, kainų artimiausių metų, nors mes, žinome, bandėme moduliuoti, modeliuoti kainas ateičiai. šitos šitie, kainos, kaštai, kurie yra įdedami siekiant teikti paslaugas nacionalinių lygmenių ar Europos lygmenių, nesiskiria iš esmės. Tačiau reikia pripažinti, kad skirtingose vietose teikdami paslaugas operatoriai gauna e, didžiulės papildomas pajamas dėl mažų valstybių Uh, galimybės teikti tarptinklinio ryšio paslaugas ir dėl vartotojų apsaugos tose valstybėse. Tai labai aktuolus klausimas galvojant apie duomenų persisuntimą. Vietos paslaugos yra e, apsaugomos nuo didelių kainų, nustatant maksimalius kainų limitus. Kai kurios valstybės apskritai e, didelės, didelių, didelės įmonės valstybėse tiesiog e, netaiko tų kainų limitų, kadangi jos susitarė tarpusavyje, tačiau mažoms įmonėms tai yra labai svarbus aspektas. Tačiau aš nežinau, ar dabar koks nors didmeninės prekybos reglamentas ir kainų e, limitų nustatymas yra reikalingas. Galbūt artimiausių metų to ir prisireiks. Aš nelabai daug ką išmanau apie moterų rankinės, tačiau manau, kad artimiausių metų gali būti pateisintas toksai komercinis siūlymas suvienodytas paslaugas visoje Europoje. Pone Lamberts kalbėjo apie mažmeninę ir didmeninę prekybą. Mes turime tikėtis, kad konkurencingoje rinkoje mažmeninė kaina turi artėti prie didmeninės kainos ir tas e, skirtumas tarp didmeninės ir mažmeninės kainos turi mažėti palaipsniui. Pone Fontaine sakė, kad mes įdėjome labai daug pastangų ir darbo, spręsdami šiuos klausimus praėjusiais metais ir e, siekėme, kad būtų laikomasi tų maksimalių kainos tarifų. Mes tikimės pokyčių taikydami struktūrinės priemonės, tačiau vis dėlto manome, jog labai svarbu būtų lengviau ir e, pigiau įgyventi tokias priemonės, kurios patenkintų didžiulės daugumos rinkos veikėjų interesus. Nibler klausia, ar buvo sutarta su tais atvejais, kai buvo neleista prisijungti prie tinklo. Yra įmonių, bendrovių, kurios siekia tokios prieigos ir uh, e, neužsitikrina juo ilgą laiką, kai kurios e, įmonės apskritai ir uh, joms nėra neduodamas toksai leidimas Čia mes kalbame ne apie reguliuojamas paslaugas ir todėl tie, kurie siekia patekti į rinką, e, negali tikėtis, kad mes užtikrinsime visiškai nelimituotą prieigą. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau visus klausimus, jeigu ne, priminkite. Ja, ich darf mich Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems trims svečiams. Vienas iš jų turėjo šiek tiek anksčiau palikti mus. Taip pat norėčiau padėkoti jums, kolegos, už, už klausimus. Manau, kad tikrai buvo gerai, kad mes panagrinėjome šią temą bendrai, nes dar bus laiko gilintis į detalės, bet po šių diskusijų mūsų darbas palengvės. Norėčiau visiems padėkoti. Ir kaip tik gaunu tokią pastabą, kad šiandien po pietų turėsime sukeisti ketvirtą ir šeštą darbo tvarkės punktus. E, ponas Term, kuris atvyks e, pasisakyti ketvirtojų punktų, šiek tiek vėluos dėl, dėl transporto problemų, todėl pirmiausia mes pradėsime popietinį posėdį nuo šešto darbo tvarkės punkto. Taigi dėkoju visiems gero apetito, sustiksime vėliau.